morning, dear, dear colleagues. I would like you to take seats. And before welcoming Mario Centeno, the Euro... Labas rytas, mėly kolegos. Prašyčiau užimti visus savo vietas ir pasveikinti su Marijo Centeno. Taigi dar keli trumpi pranešimai susijęs su uh, komitete svarstamais dokumentais. Dauguma kolegų pastebėjo, kad nebeliko atspausintų dokumentų pluošto ant jų stalų. 6 gruodžio mes e, atitinkamą elektroninį laišką išsiuntinėjome e, pranešdami jums, kad siekime mažinti e, savo komitete taršą aplinkos ir e, todėl dokumentai bus pateikiami spausdintinė forma tik tai keliems komiteto nariams. Tie, kurie norėtų toliau gauti spausdinius dokumentus, e, turėtų kreiptis į komiteto sekretariatą. E, sausio 20 dieną buvo koordinatorių posėdis vyko, prieimėm atitinkamus sprendimus siekiant uh, nustatyti supaprastintą PVM tvarką. Ir pasiskirstėme atitinkamus pranešimus socialistams gūję dėl PVM ir taip pat administracinio bendradarbiavimo stiprinimo EKR bendros PVM sistemos, nustatant minimalius standartus bendros PVM sistemos mažoms įmonėms, EPP atstovui teks pranešimas, dar vienas pranešimas, tiksliau du Europos liaudės partijai, taip pat dėl 2009 biudžeto darbo metodų, taip pat nuo Vasaro 12-14 vyko e, komiteto delegacijos vizitas į Prancūziją. Vizitas buvo labai sėkmingas dėl viešųjų klausimų, nusprendėme pasikviesti ekspertų ir uh, aptarti su jais uh, tvaraus finansavimo klausimus uh, Europos centrinio banko darbuotojų paskirimai, sprendimai, kuriuos reikia priimti, buvo priimti pirmadienį ir antradienį. Ekonomikos valdymas e, patvirtinome misijos į Atenus datą. Ir dėl e, programinių šalių sutarėme dėl busimųjų susitikimų, nukėlėme diskusiją dėl e, sąjungos paketo, dėl e, Europos audito rūmų vyko diskusija ir paskirimų tam tikras pareigas e, specialiai pranešimai buvo paskirstyti. Dėl deleguotų teisės aktų procedūros E, priežiūros procedūros priėmėme sprendimus taip pat e, dar turime patvirtinti sausio 11 dienos posėdžio protokolą. Ačiū, kad patvirtinote ir mūsų posėdžio darbo atvarkę ir dabar jau noriu pasisveikinti su Eurogrupės pirmininku Marijos Santeno. Jis atvyko paskeisti mintimis e, reguliaraus ekonominio dialogo kontekste. Tai, kad jūs vakar dalyvaujate tarp parlamentinėje konferencijoje kartu su nacionaliniu parlamento nariais, o šiandien atvykote į mūsų komiteto, ekonomikos komiteto posėdį. Pirmą kartą pasikeisti nuomonėmis e, ekonominio dialogo kontekste dėl 146, 1497 reglamento. Džiaugiamės galimybę pradėti reguliarius susitikimus su jumis ir nekantriai laukiame glaudaus bendradarbiavimo dialogo tarp Europos parlamento ir Eurogrupės, ypač atsižvelgiant į tai, kad dabar gyvename labai svarbiu metu ir vakar minėjote, kad dabar atsvėrė galimybė baigti kurti bankų sąjungą ir baigti ekonomikos ir pinigų sąjungos reformą. Mūsų komitetas norėtų išgirsti ir taip pat informacijos apie Eurogrupės posėdžio, kuris vyko pirmadienį rezultatus, ypač išvadas dėl Graikijos ir pasikeisti nuomonėmis apie tai, kaip e, turėtume toliau reformuoti Europos stabilumo fondą. Ir e, kadangi žinau, kad vyko pakankamai gyva diskusija dėl bankų sąjungos, taip pat norėtume apie tai daugiau išgirsti, taigi prašau jums žodis. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Honorable. Ačiū pirmininkė, gerbiami nariai. Man malonu lankytis jūsų komitete, parlamente ir pradėti pirmą dialogas ekonomikos klausimais. Aš labai rimtai vertinu savo užduotis ir manau, kad mano svarbiausias uždavinys yra kuo dažniau lankytis parlamente ir aptarinėti ekonominę raidą. Norėčiau pakalbėti apie ekonomikos prognozes ir taip pat pakalbėsiu apie Eurogrupės darbą siekiant e, įveikti nacionalinius iššūkius, taip pat kalbėsiu ir apie ekonominę ir pinigų sąjungą ir po to kalbėsiu apie Graikijos paramos programą, kuri įgyvenimo pakankamai sėkmingai dėl ekonominės situacijos ir prognozių. Iš tikrųjų, ekonominio ciklo padėtis yra pakankamai gera, kadangi nuveikėme pakankamai daug darbo. Europos ekonomika yra vienas iš svarbiausių globalios ekonomikos raidos variklių. Galima pasidžiaugti 19 BVP augimo e, ketvirčių. Ekonominis augimas buvo pasiektas, kadangi buvo atliktos reformos nacionalinių ir Europos lygmenių. Reakcija į krizę galbūt buvo pakankamai lėta, tačiau galvojant apie investicijas ir užimtumą, tačiau palaipsniui mes galėjome užtikrinti pusiausvyrą ir sustiprinti bendros valiutos ekonominę struktūrą. Duomenys rodo, kad ekonominis augimas tęsis ir artimiausiais metais. Makroekonominis e, balansas ir toliau bus užtikrintas mūsų ekonomikoje pastebime palankių tendencijų, kadangi įgyvendinome ir įgyvendinama toliau ekonomikos reformas. Todėl ta iš tikrųjų mm, situacija patvirtina darbo vietų kūrimas, disbalanso mažinimas leidžia užtikrinti tvaresnį ir įtraukų augimą. Tos palankios tendencijos padės įveikti krizės padarinius ir sumažinti viešoje sektoriaus ir privataus sektoriaus įsiskolinimus. Mes turime ir toliau skatinti augimą ir labai svarbu užtikrinti, kad šito ekonominio ciklo pagreitis būtų išsaugotas. Mes ir toliau turime siekti įvairių politikos sričių tarpusavio sąryšio. Todėl mums reikia įgyvendinti labai tikslingą nacionalinę fiskalinę politiką, kuri leis padėti dviejų tikslų. Pirmiausia, mes turime, turime įveikti ciklinės skolos padarinius Ir dabar reikia užtikrinti pakankamai daug fiskalinės erdvės vystimuisi ateityje. Todėl mums labai svarbu ir toliau tęsti mūsų fiskalinės politikos e, teisės aktų įgyvendinimą. E, tvari fiskalinė politika yra labai svarbi siekiant išsaugoti mūsų ekonomikos modelį. Ir labai svarbu, kad ekonominis atsparumas visose valstybėse padėtų taikyti tinkamiausią ekonomikos politiką ir taip, kaip tai buvo daroma pasaraisiais keliais metais. Mums svarbu stiprinti konkurencingumą ir labai svarbu tikslingai investuoti nustatant investavimo prioritetus. Eurozonoje yra dar pakankamai daug iššūkių. Pavyzdžiui, krizės laikotarpiu mes, pavyzdžiui, e, praleidome progą skatinti investicijas, numatydami pakankamai nedidelį palūkanų normą. Mums labai svarbu palengventi situaciją verslininkams eurozonoje, kad būtų galima investuoti į modernizuotą, inovatyvę darbo rinką. Aš kalbu apie sąžiningą apmokestinimą, švietimą ir mokymą, taip pat į kvalifikacijos kelimą ir labai svarbu kurti tokį ekonomikos modelį, kuris būtų naudingas visoms valstybėms narėms. Labai svarbu išlaisvinti tą augimo potencialą, kuris slypi didžioje mūsų bendroje rinkoje. Mm, šioje srityje mes vaidiname katalizatoriaus vaidmenį, kada eurozonos ekonomikos yra susijusios nacionalinės politikos iniciatyvės fiskalinėje ar struktūrinėje srityje turės platesnio poveikio negu nacionaliniu lygmeniu. Visos šitos prognozijos popieriuje atrodo labai gerai, tačiau labai svarbu patenkinti lūkesčius ir labai svarbu turėti pakankamai daug kantrybės. Kartais politinėme diskursijoje tos kantrybės nepakanka. Mūsų patyrimas rodo, kad, kai, kad tvari politika gali atnešti tvarių rezultatų. Dabar pakalbėsiu apie ekonominę ir pinigų sąjungą. Rengiantis ateičiai reikia imtis nacionalinės atsakomybės, tačiau Europoje reikia remtis kolektyvinę atsakomybę Todėl labai svarbu ir toliau gilinti e, e, Europos pinigų sąjungą. Vakar e, Europos semestro konferencijoje parlamente aš kalbėjau apie tai. Finansų ministrai turės įdėti daug pastangų, kad mūsų lyderiai birželio mėnesį priimtų konkrečius sprendimus. Mūsų prioritetas yra bankų sąjungos užbaigimas ir toliau plėt, tolesnis e SM plėtojimas. Todėl pirmiausia reikia išspręsti esmenės problemas. 2017 m. kelio gairės yra mūsų atskaitos taškas. Mes nepradėsime iš naujo, kadangi birželio mėnesį reikia suformuluoti labai aiškius tikslus, tačiau tai nereiškia, kad diskusijos pasibaigs. Veikiau tai pra, tuo prasidės naujas palaipsnis įgyvendinimas. Mes taip pat galvojame apie bendrus fiskalinius gebėjimus eurozonos valstybėse, tačiau mes negalime užbėgti už akių e, euro aukščiausių, zonos aukščiausių lygio e, susitikimų rezultatams. Politinė valia yra pastebima siekiama pasinaudoti unikalią galimybę ir taip pat pasinaudoti tais bendrumais, kuriuos mes turime. Taigi visas tos priemonės turi tarnauti vienam tikslui - sustiprinti eurozonos atsparumą. O tai reiškia, kad mes nebegalime imtis tos pačios uh, rizikos ir neturėtume kartoti praeities klaidų. Jeigu mes padarysime eurą stipresnį, to, to, tai mes padarysime didžiulę paslaugą mūsų piliečiams ir sukursime palankę augimo ir pasitikėjimo eurų atmosfero. Euras yra priemonė, bet tai nėra priemonė tik tai pati savo. Graikija prieš dešimt metų mm, pradėjo taikyti e, e, programą. Ir iš tikrųjų šis procesas buvo labai sudėtingas ne tik tai Graikijos piliečiams, bet aš manau, kad mes įveikime pačias sudėtingiausias situacijas. Iš tikrųjų, institucijų, iš institucijų gaunama informacija yra nuteikia optimistiškai. Praėjusiais metais statistika rodo, kad Graikijos ekonomika pradėjo aukti ir perspektyvos yra pakankamai palankios. Euro grupės susitikime buvo susitarta dėl programos pežiūrios. Graikijos vyriausybės mm, atstovai įgyvenimo nuo visas prioritetinės priemonės ir rezultatai yra pakankamai palankus. Kai šita programa bus užbaigta, tai tuomet mes galėsime pradėti naują išmokos etapą. Ir jeigu dabartinė politika bus tęsiama, tai Graikija iš tikrai išliks teisingame kelyje, kurį numatė e SM programa. Mes toliau turėsime vertinti, kaip Graikiją sugražinti į tvaraus rinkos finansavimo kelią. Taigi reikia, reikės imtis priemonių, kad būtų nedidinama valstybės skola. Mes priimsime sprendimus, kai programa bus baigiama įgyvendinti ir taip pat mes įvertinsime ir naujos skolos priesimo galimybės atsakomybė yra pats svarbiausias sėkmės faktorius. Aš, kaip buvęs Portugalijos finansų ministras, iš savo patyrimo galiu pasakyti, kad reikia e, įgyvendinti tvarę fiskalinę politiką, įgyvendinti reformas ir tik tai tai pasieksime reikalingų rezultatų. Į tai Graikija žvelgia labai rimtai, vyriausybė rengia ilgalaikę augimo strategiją ir pristatys ją Eurogrupiai. Strategija bus esminis atskaitos taškas, kuris leis numatyti priemonės po programinio laikotarpio. Labai svarbu, kad Graikija vėl taptų lygiavertė partnerė su kitomis Europos valstybėmis ir mes tikimės kuo geriausios sėkmės. Dėkuoju. Uh... Labai ačiū. Tikrai puikas pastabos vakar su Graikijos finansų ministru keitėmis nuomonėmis darbo grupėje įvertindami pasiektą pažangą ir didelė frakcijų dauguma pasakė, kad iš tikrųjų e, teigiamai vertina darbą iš abiejų pusių, SM ir institucijų, ir iš, iš, ir iš Graikijos valdžios pusės, kas buvo padaryta įgyvendinant uh, tikrai patikėme strategiją grupės formuoti, tai tikrai buvo geras pasikeitimas nuomonėmis taip pat ir, ir, ir, ir dėl techninių aspektų aptarėme darbą ir, ir, ir džiaugiamės, kad tas darbas duos prasmingų rezultatų. Dabar pradedame kolegų klausimų atsakymų raundą. Burhard Balsas pirmą. Ačiū, ponė pirmininkė. ponė Sintinio. Aš taip pat e, norėčiau Jūs e, nuoširdžiai pasveikinti mūsų komitete. Manau, galiu kalbėti visos e, Europos Liaudės partijos frakcijos vardu ir pasakyti, kad labai džiaugiamės galimybė su jumis bendradarbiauti, keistis mintimis. Noriu užduoti klausimą dėl. Uh, susijusius su šios savaitės pradžioje vykusiu Eurogrupės posėdžiu. Jūs e, ten aiškiai pareiškite, kad norėtumėte, jog e, indėlių e, garantijų draudimo sistema taptų bankų sąjungos sudėdamąją dalimi, nepriklausomai nuo to, kaip ta bankų sąjunga atrodytų, nereikėtų joje palikti vietos tiems, kurie e, bando neįdėdami jokių pastangų pasinaudoti esamos situacijos teikiamą naudą. Taigi aš manau, kad Eurogrupė ir mes turėtume dėti visas pastangas e, tam, kad galėtume sumažinti blogų paskolų portfelio dalį bankų aktyvose Ir noriu paklausti, kaip jūs e, ketinate pasirūpinti tuo, kad šis procesas iš tiesų vyktų pakankamai įtikinamai ir patikimai ir kaip ketinate įtikinti kolegas e, ir toliau e, vykdyti būtinas reformas. Toks būtų mano klausimas. Ačiū. Thank you, thank you, Mr. Balts. On... Ačiū, panai Balts, už labai svarbų klausimą labai svarbia tema. Tikrai labai svarbu yra išbaigti bankinės sąjungos visą institucinį kraštovaizdį, sukurti visą architektūrą visų naudos gavėjų labui. Ir visų dalyvių e, naudai reikia užtikrinti, kad visi galėtų pasitikėti tai žingsniais, kuriuos turime žengti ir, ir aišku, būtina išvengti bet kokių iškraipimų, bet kokių netinkamų paskatų, kurios nesuderinamos su tais siekiais. Todėl 2016 kelio gairių plane mes sutarėme dėl visos eilės rizikos mažinimo priemonių. Ir jau kurį laiką apie tai kalbama. Ir mano tokie lūkesčiai būtų, kad jie labai greitai bus patvirtinti rizikos mažinimo pakete, kuris dabar yra komisijos ruošiamas pagal teisėkūrinių darbų planą. Ir Tai bus labai svarbus žingsnis į priekį link e, tolesnės rizikos mažinimo e, skatinimo mūsų bankinėme sektorė. Dabar dėl tų rodiklių visos raidos, ką mes turime iki šiol, tai irgi aišku, yra jau pritaikytų priemonių rezultatas, konkrečiai siekiant sustiprinti rizikos mažinimo patikimumą, kaip jūs ir sakėte, ir yra tikrai labai daug priemonių, kurių jau buvo imtasi. Aš paminėsiu vos porą iš jų, bet aišku, visos direktyvos dėl CRR, CRD 4, mm, e, RD ir bendro e, priežos mechanizmo gyvendinimo. Visa tai yra skirta būtent sustiprinti mūsų finansinio ir bankinio sektoriaus patikimumą. Taip tiesa, visos valstybės nukentėjo nuo krizės, bet e, kelios valstybės narės gavo ypatingai skaudų smūgį. Uh, Ir kai kurie finansiniai bankiniai sektoriai turi būtent įveikti tą, kas, tą, tą palikimą, kurį jie gavo, kuris yra tikrai labai sudėtingas ir reikia atitinkamų priemočių. Aš vėlgi. Mm, gal, esu tikras, kad mes sugebėsime tą palikimą įveikti, išspręsti per ketvirtą paketą. Vienas iš tų rodiklių, ką aš noriu paminėti, būtent uh, priežios mechanizmo kontekste, ką mes turime visiems mūsų bankams, visi bankai viršijo reikalavimus dėl LPL mažinimo 2017, kas buvo nustatyta. Ir tai buvo labai svarbu, stiprinant pasitikėjimą. Ir mm, man, aišku, tai yra pagrindinis kaip Euro grupės vadovo darbas. Vakar 20. 25 e, procentai sumažinimas 17 metais gavom mm, rezultatus, tai yra pusę procentų mažiau nei per 18 mėnesių. Na, tikėkime, kad tos priemonės ir toliau duos rezultatų. Pedro Silva Pereira. Obrigado, presidente. Ačiū pirmininkė. Noriu Jūs labai šiltai pasveikinti, ponė Marijos Antena, socialdemokratų frakcijos vardu. Turiu pasakyti, kad aš ypatingai esu patenkintas tuo, kad Jūs esate portugalas ir europietis. Šiomis dienomis mes vis dar. Ar kalbame apie sankcijas prieš Portugaliją. Taigi, manau, kad jūsų išrinkimas Eurogrupės prezidentus jau kalba pats už save. Tai yra labai svarbu, norint, kad Portugalija atgautų pasitikėjimą. Labai svarbu, kad jūs esate išrinktas kaip europietis. Aš manau, kad tai yra ženklas, kad yra augantis pasitikėjimas Europą, Europos projektu. Aišku, mūsų laukia dideli darbai. Uh, reikės koordinuoti visus procesus, reformuoti ekonominės ir monetarinės sąjungos visą architektūrą. E, savo rašte dėl jūsų kandidatūros, kuriais kreipėtės į visą finansų ministrų kolegiją, jūs sakėte, kad norite išbaigti bankinę sąjungą ir jūs taip pat sakėte, kad sieksite konvergencijos. kad jūs sieksite pateisinti piliečių lūkesčius. Tai kiek svarbi būtų konvergencija EPS reformos kontekste, kokias priemonės reikia panaudoti, mobilizuoti, kad būtų galima užtikrinti konvergenciją. Jūs sakote, kad konvergencija tai yra toks siekis. Ar tai dėrės su minimaliais EPS reformos lygiais, apsiribuojant tik tai bankinė sąjunga, be fiskalinių pajėgumų stiprinimo, be biudžetinių taisyklių gerinimo. Ir, ir galvojant apie Europos uh, stabilumo mechanizmo perkelimą į Europos e, valiutų fondą kaip stabilizuojančio veiksnio skūrimą. Kaip Jūs įsivaizduotumėte PS reformą toje šviesoje? Ačiū. Ponai Pedro Silva Pereira, aš atsakysiu į jūsų klausimą irgi portugališkai. Galiu jums patvirtinti, kad mūsų užmojai turi būti labai dideli. Aš jau tai apibūdinau kaip vienintelę galimybę, vienintelį šansą, kurio reikia pasinaudoti. Tai tikrai įvertinus politinį visą ciklą yra unikali, unikali proga, kurią reikia pasinaudoti. Šiuo metu Man atrodo akivaizdu, kad iš mūsų yra reikalaujama, mes privalome siekti plačių didelių užmojų, mes turime sukurti reikalingas institucijas. Da, tokiais ekonominiais laikais mes turime turėti omenyje, kad aišku, e, tokie yra padariniai, kuomet stiprinė ekonominė pinigų sąjunga, kaip aš jau sakiau savo įžangos kalboje. Mhm reikia įvertinti e, priežasis ir padarinių santyki, ryšį. Ir aišku, kad e, tai, kokioje Europoje dabar mes gyvename, yra anksčiau priimtų priemonių rezultatas. Europa yra viena iš stipriausių ekonominių regionų pasaulyje. Mes siekiame biudžeto balanso, linkime, e, judame link jo. Mes skatiname uh, santaupų kūrimą, kad būtų galima reinvestuoti į gerovės e, mūsų piliečių klėstėjimo užtikrinimą. Tam, kad toliau galėtumėm tai daryti, turime skatinti konvergenciją. Tam, kad galėtumėm užbaigti mūsų institucijų kūrimo darbą. Savo įžangos kalboje aš apie tai užsiminiau. Turime pasitelkti visas turimas priemonės, kurios, kaip žinome, yra būtinos tam, kad užbaigtume visos institucinės sąrangos kūrimą. Ir aišku, tam reikės atidžiai išanalizuoti ir biudžetinės taisyklės, siekiant padaryti jas dar veiksmingesnės nei šiandien. Taip pat turime kalbėti apie mūsų sąjungos fiskalinius pajėgumus. kuriuos būtų galima panaudoti investicijoms skatinti ir infrastruktūrinėms reformoms skatinti, tokiu būdu užtikrinant konvergenciją. Kuomet institucijos neišbaigtos, nebaigtos dar kur, tai aišku, mes darėme tą, ką galėjome, tačiau pasiekėme e, tik dalinių rezultatų. Todėl mes turime judėti į priekį ir užbaigti visos institucinės sistemos kūrimą Ir turime, aišku, užtikrinti, kad visa tai vyktų remiantis didžiulį pasitikėjimą tarp valstybių narių dvasia. Ačiū, Bernd Liukė. Um, e labas, pirmininkė, labas rytas, pirmininkė, labas rytas, um, um, ponas Senteno iš ECR frakcijos. Aš norėčiau paliesti Graikijos klausimą ir galimybės Graikiai prieiti prie kapitalo rinkų po to, kai mm, Graikija mm, užbaigs trečią programą, programinį laikotarpį. Jūs žinote, ECB yra ataskaita nesiniai paskelbta. Ir Europos parlamentas paragino ECB įtraukti Graikijos vyriausybinės obligacijas į PSPP programą programą po to, kai e, Graikijos e, vyriausybinės obligacijos pasiekė investicinį lygį. Vakar e, su panas Akalutos, Graikijos finansų ministru, kalbėjomės darbo grupėje ir jis Tiesa, mes kalbėjome kitą kalbą, mes kalbėjome apie ats, atsargumo tikslai skiriama kredito linija. Mm, jis sakė, kad galbūt tai yra neteisinga paskata, neteisingas signalas. Geriau būtų greikiai parodyti, kad e, kapitalo rinkoms, kad jie sugeba patys stovėti ant savo kojo ir nėra priklausomi nuo išorės pagalbos. Ir ta kredito linija siunčia netinkamą signalą. Aš taip pat, mano sakalatos, e, teiravausi dėl to, kaip jis vertina tai, kad ECB galimai pirktų per PSPP programą Mm, tas obligacijas ir ar jis viešai galėtų pareikšti ECB, kad jis nenori, kad ECB pirktų Graikijos valstybinės obligacijas. Jis mm, neatsakė. Aš tiesiog norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs vertinat šį klausimą. Ar jūs galvojate, kad Graikijai reikia ir jį turėtų pasinaudoti ECB, tuo, kad ECB pirktų per PSPP um, e, Graikijos valstybės obligacijas po to, kai Graikija bus pabaigusi trečią programą ir Graikijos uh, obligacijos vėl bus investicinės kategorijos, ar jūs priešingai galvotumėt, kad Graikijos vyriausybė iš tikrųjų turėtų paraginti ECB nepirkti Graikijos obligacijų uh, per PSPP uh, programą. Ar jūs norėtumėt, kad Euro grupė kreiptųsi į ECB ir pasakytų, kad uh, ECB neturėtų pirkti Graikijos uh, vyriausybinio obligacijų? Yes. Um, market, but... Taip, aišku, galima antrinėje rinkoje pirkti, bet čia pliusai ir minusai. So, um, thank you. Thank you for, for your... Ačiū už Jūsų klausimą. Uh, už tai, kad iškėlėte tokį svarbų klausimą. Tai yra poprograminis laikotarpis, visa an, Graikijos situacijos analizė. Ir aš noriu pabrėžti, kad na, mes galim pažiūrėti į Portugalijos patirtį. Čia yra du svarbiausi aspektai lėmė tokių programų sėkmę. Ir Graikija gyvena tas programas jau 8 metus ir mes turime suvokti su tuo susijusius visus sunkumus ir kodėl taip reikalinga, kad Graikijos visuomenė galėtų vėl pasijusti visų tų procesų autoriais Ir aišku, finansinės sąlygos yra svarbiausias dalykas ir institucijos Europinės žiūri būtent į tai e, kartu su Graikijos valdžia, stengdamosis užtikrinti, kad po programinio laikotarpio Graikija turėtų visišką prieigą prie rinkų. Ir tai, aišku, pagrindinė sąlyga yra tam, kad Graikija sėkmingai funkcionuotų. O tam, žinoma, reikia, kad būtų vidinės sąlygos užtikrintos ir Graikijos pusės, kas, aišku, būtų nu, labai naudinga, kad progr... vertinant įgyven... programos įgyvenimą per politinius ciklus, tai yra labai svarbu. Tai taip atsitiko Portugalijoje Tai buvo nepaprastai svarbu mūsų šaliai tiek viduje, tiek iš išorės, kad visas pasitikėjimas atsigautų ir investuotojų, pasitikėjimas auktų. Tai buvo lemiamas aspektas. Uh, Ir žinoma, po to jau tie, mm, to, tos visos specifinės aplinkybės dėl išėjimo iš programinio laikotarpio, tuo momentu, kai jau bus tai daroma ir kas toliau turėtų vykti čia, jau bus, aišku, derinamas Graikijos vyriausybės, su Graikijos vyriausybė. Aš manau, kad visus elementus reikės tuomet įvertinti ir pasitelkti visą tai, kas yra reikalinga tame procese. Bet dvi pagrindinės sąlygos tai yra prieiga prie rinkų ir grinųjų pinigų buferio sukūrimas e, ir, ir Graikija dabar būtent šiuo metu tai daro, kūrė. Tai yra labai svarbu e, pasitikėjimui rinkoje atkurti ir stabilumui per politinius ciklus užtikrinti. Ir mes turime labai atvirai tos lasmus nagrinėti, nes žinoma yra įvairių alternatyvų ir visas priemonės bus galima pasitelkti. SPP. Tai aš vis tik tai gal galite atsakyti į tą klausimą, per PSPP reikia pirkti ar ne? A... Man atrodo, kad mes turime panaudoti visas turimas priemonės ir e, Graikijos vyriausybės ir institucijos nuspręs, ką reikia daryti. Tai ir PSPP. Bet jūs žinote, kad SPP tai nėra mm, viešo e, sektoriaus finansų parama, tai yra priemonė, kuri gali būti panaudota, kuriama. Tai, tai neturi nieko bendro su um, programinėmis priemonėmis naudojamomis tai valstybei. Atsiprašau, aš klausiu pirmininkė ne jūsų, o pono Santino. Taip, bet jūsų laikas jau baigėsi, jūs dar ir papildomą minutę e, gavote taip lankščiai pažiūrėjus jūsų pasisakymo laiką. Aš tiesiog bazinius dalykus norėjau konstatuoti, kad um, visiems būtų lengviau suprasti šias diskusijas. Panas Remosa. Grazie, prezidente. Ačiū pirmininkė. Liberalų demokratų frakcijos vardu noriu pasveikinti Jūs Europos parlamente, pasveikinti su Jūsų paskirimu. Iš šios pareigas tikiuosi galėsime sėkmingai bendradarbiauti. Tris klausimus. Turiu Pirmasis Portugalija sugebėjo sumažinti savo e, biudžeto deficitą, deficitą, to tarpu Ispanija, Prancūzija per pasarosius dešimt metų sugebėjo išlaikyti biudžeto deficitą didesnį 3 e, procentų, kaip jūs ketinate vertinti e, šią aplinkybę tapęs Eurogrupės pirmininku. Antras klausimas. Susidaro įspūdis, kad bankų gelbėjimo taisyklės e, buvo taikomas labai pasirinktinai. E, pavyzdžiui, keli Italijos bankai yra geriausias pavyzdys to, kaip tos pačios taisyklės buvo skirtingai e, taikomos. Ir dėl to skirtingo taisyklių taikymo skirtingose e, šalise. Mario Draghi pripažino e, prieš kelias dienas, kad e, taisyklių vykdymo. Taisyklių vykdymas yra problema kai kuriuose valstybės narėse. Kaip ketinsite jas spręsti? Eurogrupė pasirinko poną Degintos į ECD pirmininkus Europos Centrinio banko pirmininkus, mes manėme, kad kitas pirmininkas kandidatas būtų geresnis. Taigi noriu paklausti, ar jūs čia bandote pasirinkdami vieną iš šio grupės narių, Europos Centrinio banko vadovų, tam tikrą precedentą norite sukurti ir ar tai nereiškia, kad ateityje e, ir daugiau Eurogrupės narių norės užimti vadovaujančius pareigas ECB? Ačiū ponė Tremoso. Stabilumo ir augimo pakto taisyklės yra aiškiai išdėstytos. Mes e, jas e, taikome labai griežtai visose šalise, kalbant apie e, fiskalinius rodiklius ir fiskalinę politiką, tai skirtumai e, tarp valstybių narių pastaruoju metu sumažėjo ir tai yra tikrai puikia žinia. Galiu pasakyti, kad visos valstybės narės laikosi stabilumo ir augimo pakto nuostatų ir laikosi galiojančių taisyklių, turiuomenyje e, nustatytus biudžeto deficito ribas. Manau, kad Prancūzija ir Ispanija e, tikrai e, labai greitai taip pat galės pasigirti to, kad laikosi šių taisyklių dėl fiskalinės politikos problemų. Šiuo metu galioja labai svarbios ir patik, svarbus ir patikimi reglamentai, kurie yra gyveninti visą Europos Sąjungą. Jūs minėjote atskirus atvejus, nenoriu išsameu apie juos kalbėti. Tačiau e, tos bankų gelbėjimo akcijos vyko skirtingų metų ir skirtingų reglamentų nuostatos buvo taikomos. Mes e, ir toliau šios reglamentus peržiūrime. Aš e, minėjau jau tai atsakydamas ankstesnius klausimus, stengdamiesi, kad e, grėsmės būtų sumažintos ir patikimumas padidėtų skaitant ir e, blogas paskolas. E, euras tikrai yra labai jauna valiuta ir eurozona taip pat atsirado palyginti neseniai, turime todėl glaudžiai bendradarbiauti tam, kad e, tiek euras, tiek eurozonos struktūros sustiprėtų, su, subręstų ir kad mes visi geriau sugebėtume uh, jas e, suvokti ir taisyklės e, taikyti pakankamai tvariai. Dėl pono Degindos paskirimo Europos centrinį banką turėjau galimybę jau pagirti abu kandidatus, nes asmeniškai pa juos pažįstu. Dirbau su jais skirtingomis, e, skirtingu metu ir skirtingomis aplinkybėmis. Galiu pasakyti, kad e, abiejų kandidatų gyvenimo aprašymus Eurogrupės ministrai vertino, įvertino labai aukštai. Aš manau, kad e, tas sprendimas, kurį priėmė ministrai, tikrai buvo grindžiamas abiejų kandidatų gyvenimo aprašymais ir manau, kad tai yra Svarbiausia, siekiant visą procedūrą, išlaikyti atvirą ir skaidrę, atskaitomingą ir siekiant, kad kiekvienas galėtų atvirai įvertinti abiejų kandidatų nuopelnus. Ačiū. Miguel Viergas. Labas rytas, sveiki atvykę mūsų komiteto. Vakar klausiausi jūsų kalbos, tačiau turiu pasakyti, kad e, ji mane šiek tiek nuvylė, nes e, įvertinus tą patirtį, kuomet buvo mm, e, trejato programa primesta Portugalijai ir įvertinus stabilumo ir augimo pakto nuostatas, kurios trukdė rimtam ekonomikos augimui. Ir e, po to, kai buvo priimtos ir patvirtintos drąsios mūsų vyriausybės priemonės prieštarančios ES institucijų pozicijai, aš tikėjausi iš jūsų, ponė pirmininkė, kad jūs e, e, įvertinsite kritiškai visas eurozonos taisyklės ir neapsiribosite tik tai pro ciklinių pobūdžių, dėl kurio krizės tik užsitęs ir tik tai užsitęs ir e, dar ilgiau truks daugelio ES valstybių narių žmonių kančios. Dabar noriu užduoti klausimą. E, siūloma būsimas biudžetas susijęti su struktūrimis reformomis ir europiniu semestru. Tai reiškia, kad bus sugriežtintas uh, kontraciklinės priemonės dar labiau ir apribotos valstybių narių galimybės investuoti. Taigi, kaip vertinate tokias mintis ir ar nemanote, kad tokiu būdu bus apribotos valstybių narių galimybės e, pasipriešinti kriziai? E, dar vienas klausimas susijęs su valstybės skolomis ir įsipareigojimais. Jūs kalbėjote vakar apie kažkokį tai globalų e, skolų krizės sprendimą, tačiau tas jūsų atsakymas nebuvo išsamus, galėtumėte galbūt jį papildyti. Labai ačiū. Pone Viegas. Tiesą sakant, mes e, nuolat vertiname, kaip yra įgyvendinamos e, bendrasios Europos ekonomikos ir pinigų sąjungos e, patvirtintos taisyklės. Mums tų taisyklių reikia tam, kad galėtume koordinuoti visų valstybių narių politiką ekonomikos ir finansų srityje. Mes suvokiame, kad įgyvenant šias taisyklės ir jas taikant, e, reikalingas tam tikras lankstumas ir mes galime laikytis skirtingos nuomonės apie tai, ar tas lankstumas buvo tinkamai panaudotas ar ne, tačiau jūs pateikėte Portugalijos pavyzdį ir jis aiškiai parodo, kaip galima rasti alternatyvių sprendimų e, arba pasitelkti tam tikrą politinių sprendimų rinkinį, siekiant spręsti e, konkrečias problemas, kurios iškyla tam tikrų metų. Europa neturi tinkamų priemonių krizai suvaldyti, aš čia turiu menyje skolų krizę, kuomet Europa susidūrė su šia problema, reikėjo sustiprinti krizės valdymo mechanizmus, pavyzdžiui, sugriežtinus Europos stabilumo ir augimo paktą ir stabilumo mechanizmą patvirtinus ir šios rytė mums reikia ir toliau vykdyti reformas. Ir būtent taip turėtumėte suprasti mano atsakymą, klausimą, kurį išgirdau vakar. Šiame kontekste, tai yra rengiantis e, galimoms busimoms e, skolų krizėms, mes e, turime atsižvelgti į tai, ar pasiremti tą patirtimį, kurią jau sukaupėme vakar, jau minėjau, kad mums reikia pademonstruoti šiek tiek daugiau kantrybės laukiant, kol institucijų priimti sprendimai atneš apčiopimą naudą tiek ekonomikai, tiek piliečiams. Ir ta kantrybė šiuo metu yra labai svarbi, nes skolų, išbristi iš skolų krizės ar krizių prireikia labai e, daug laiko, kuomet jos jau prasideda. Dėl struktūrinių reformų noriu pasakyti, kad e, vertinant dabartinės diskusijas, Aš e, ketinu pasiūlyti papildomus e, finansavimo mechanizmus siekiant e, padidinti investicinius gebėjimus arba užtikrinti jų stabilumą per visą ekonomikos ciklą ir e, neriboti investicinių pajėgumų, nes jie Europai šiuo metu yra labai svarbus, siekiant užtikrinti Europos ekonomikos ateitį. Pana Gėgaltai, žodžiu. Žaliųjų frakcijos vardu taip pat sveikinu Jūs atvykus į parlamentą. Jūsų šalis parodė ir Jūs savo pavyzdžių taip pat parodėte, kad tos valstybės pietų Europoje naudodamos e, bendrą valiutę negali konkuruoti su tokiamis kaip e, Vokietija, Niderlandai ir tai, ką jūs padarėte, iš tikrųjų yra labai svarbu. Mums patinka jūsų veiksmai. Žinoma, ir toliau bus svarbu įgyveninti tam tikras priemonės, kai iškils kita globali ekonominė krizė, todėl jūs Eurogrupėje turėtumėte raginti gyventi reformas, kurios būtų tvarios. Manyčiau, kad reikėtų pakalbėti ir apie mūsų tarp institucinius santykius. Ar jūs galėtumėte įsipareigoti, kad jūs dažniau atvyksite pasikalbėti su mumis negu jūsų pirmtakas. Tiesiog, kad jūs atvyktumėte dažniau ir keistumėtės nuomonėmis su parlamento nariais. Jūsų vertinimas ir rekomendacijos. Pavyzdžiui, ombudsmenas paragino tarybą, kad joje dirbančios valstybių, dirbantis valstybių narių atstovai pareikštų skaidresnę nuomonę. Tiesiog ar jūs neturėtumėte skatinti, paraginti, didinti e, mm, skaidrumą, priimant labai svarbius sprendimus taryboje. Ir galiausiai, žvelgdami į šitą salę, ir galvodami apie e, jūsų struktūrą konstatuojama, kad moterų priimant svarbius sprendimus e, finansų srityje ir labai nedaug. Kokios jūs nuomonės laikotės šiuo klausimu? Ačiū, kolega Gigalt. Iš tikrųjų, reikia nemažinti ambicijų, ypač pastaruoju metu, ypač dėl, ką tik mano paminėtų priežasčių. Būtent, kad mes turime būti pasirengę duoti atsaką, jei iškils naujų iššūkių. Aš vakar kalbėdamas sakiau, kad eurui kyla išorinių ir vidinių rizikų ir grėsmių. Didžiausia vidinė rizika tai yra pasitenkinimas ir neveiklumas. Todėl mums reikėtų siekti tokių platesnių tikslų. Ir kaip jūs teisingai pasakėte, labai svarbu suformuluoti politinės idėjas, kurios nurodytų alternatyvas mūsų piliečiams. Tokių alternatyvų yra pakankamai ir negalima teikti, kad yra tik vienintelis kelias, todėl reikia tas alternatyvas aptarinėti. Mūsų institucijos turi padėti tas alternatyvas e, išryškinti ir jas pristatyti. Ir žinoma, pristatant šitas alternatyvas e, reikia diskutuoti skaidriai. Aš pritariu jūsų skaidrumo idėjai. Iš tikrųjų, aš esu pasirengęs e, su jumis diskutuoti šiais klausimais, kai aš e, kalbėjau pradžioje, aš e, sakiau, kad aš esu pasirengęs bendrauti su jumis ir kada tik tai prireiks, pasidalinsiu savo mintimis su jumis. Euro grupės veiklos skaidrumas yra didinamas ir tą mes darysime ir ateityje. Ir visai neseniai mes dar kartą parodėme, priimdami vidaus veiklos e, e, nuostatas, jog ir toliau sieksime kuo daugiau skaidrumo. Tai labai svarbu, labai svarbu. Tai dar kartą pakartoti, kad e, sprendimų prieimimo procesai yra, nors ir labai, tai yra jautrus e, procesai, tačiau atskaitomumas tikriausiai tu, tu, vis tiek turi būti užtikrinamas. Lyčių klausimas. Lyčių lygybės klausimas yra labai svarbus mūsų veikloje. Žinome, galime gerinti padėtį šioje srityje. Šitas procesas yra labai specifiškas, todėl reikia suprasti, kad visos valstybės narės turi galimybę siūlyti kandidatus Tas klausimas neseniai buvo iškeltas darbo grupėje. Žinoma, kiekvieną kandidatą reikės vertinti pagal jo profesionalumą. Žinoma, šitas aspektas gali ir turi būti atskirai primamas domen kiekvienoje valstybėje narėje. Pavyzdžiui, ir Portugalijoje yra priimtas reikiamas sprendimas, kad ir šioje srityje užtikrintume kuo didesnę lyčių e, atstovavimo įvairovę. Marko Valį. Ačiū pirmininkė, labas rytas. Aš norėčiau pasveikinti Jūs ir savo vardu bei pateikti tris klausimus Europos ekonominės ir pinigų sąjungos ateities valdyseną. Iš tikrųjų reikia vykdyti tokią programą, kuri leistų išvengti e, galimų šokų eurozonoje. Numatyti 25 milijardai eurų tokių galimų šokų sušvelninimu. Ar iš tikrųjų vertėtų toliau naudoti mokesčių mokėtojų lėšas ir įgyvendinti tokias priemonės, kurios pasirodė, kad yra neveiksmingos ir jos nesušvelnina situacijos. Taigi, ką Jūs e, manote apie tą mokesčių perkelimą? Ir dėl valstybių narių, dėl Europos obligacijų kuriomis komisijos nuomonė tiesiog bus kitaip vertinamos skolos ir tas skolinimasis eurozonoje ir periferiniuose Europos regionuose, ar nebus ta Pandoros skrinė, kurią mes atversime ir tada Visą tai anksčiau ar vėliau atsispindės mūsų biudžetuose ir mes patirsime um, pasiekmes. Galbūt iš tikrųjų reikėtų leisti euro obligacijas, tačiau ar dėl to neatsiras uh, kitų neigiamų padarinių dėl uh, blogų paskolų ir dėl išvestinių bankų produktų kai kurie bankai ir toliau neša šitų blogų paskolų naštą ir dėl tos problemos bankai ir toliau turi problemų. Ačiū, poniu Valiai. Dėkoju, dėkoju už Jūsų klausimus. Iš tikrųjų paminėti labai svarbius aspektus. Dėl biudžeto. Labai svarbu eurozoną aprūpinti įvairiausiamis e, instrumentais ir priemonėmis, kurios leis suvaldyti krizę. Tai pirmiausia paminėtina konvergencija ir taip pat eurozonos stiprinimas apskritai. Iš tikrųjų mes daug padarėme mažindami riziką, vidinę riziką. Ir žinoma, toliau turime diskutuoti, nes tai yra sudėtinė mūsų veiklos dalis, veiklos, kurios imsimės artimiausioje ateityje. Svarbu, kad numatydami biudžete finansavimą, galėtume susidoroti su tomis galimomis grėsmėmis. Žinoma, paraleliai vyks, turėtų vykti diskusija apie tai, kaip gauti išteklių ir kaip juos tinkamai panaudoti. Tai yra, kaip sudaryti biudžetą ir kaip uh, užtikrinti pakankamas įplaukas, kad biudžetas būtų uh, tinkamai įgyvenimas ir kad būtų kuriama tvari aplinka ateičiai. Dėl euro obligacijų ir dėl galimybių jas išleisti. Tai yra labai sudėtingas, jautrus klausimas. Euro grupėje mes puikiai suprantame, kad tai labai jautrus klausimas ir suprantame, kad rinkos labai neprognozuojamai reaguoja į mūsų institucijų sprendimus. Kita vertus, labai svarbu įvertinti tą specifinę riziką išleidus euroobligacijas, todėl mes turime labai gerai apgalvoti prieš priimdami bet kokį sprendimą. Labai svarbu e, numatyti įtraukų sprendimą ir kad eurozonoje nesusidurtume su kokio nors segregacija. Prie 2016 metų numatytų priemonių ir priemonių mm, susidoroti su blogomis paskolomis mes numatėme papildomų žingsnių, komisija juos rengia. Ir labai svarbu rasti tokį sprendimą, kuris leistų e, kurti įtraukų e, išsamų finansų sektorių, o ne segreguotą, suskaidytą finansų sektorių. Ačiū. Komisijos komitikate buvo kalbama būtent apie blogas paslaugas ir. Bernard Mono, INF. Merci, monsieur le président. Bonjour, monsieur le président de l'Eurogroupe. Ačiū pirmininkė, laba diena, panio Eurogrupės Prezidentė parlamentinės sesijos pabaigoje vakar jūs kalbėjote apie didesnį demokratinę kontrolę APS kontekste ir aš tikiuosi, kad tai nėra tik tai teoriniai pažadai, nes APS nuo 92 metų iš tikrųjų trūksta demokratinės kontrolės iš piliečių pusės. Aš noriu duoti tris klausimus. Mm, CB SM nustatys nauja, tikrai abejotinas taisyklės dėl kredito ir reikalavimų ir dėl to mažoms įmonėms bus tikrai labai sudėtinga, ypač sudėtingais ekonominiais laikotarpiais gauti kreditų. Ir gal, dėl to, aišku, vietos mažesni, mažesnėms bankinėms institucijoms kyla pavojus. Ir tos priemonės sumažins. Uh, paaugimą bent pusę procento uh, ir gali būti, kad SSM iš tikrųjų tokiu būdu užbėgama teisėkuriam procesui už akių ir bus paskeltusios taisyklės atsipėjau artimiausiamis savaitėmis, o par, į parlamento nuomonę niekas nesižvelgia, nėra įsiklausoma. Ir aš norėčiau um, išgirsti jūsų nuomonę dėl tokių ECB planų. Antras klausimas - dėl Latvijos. Uh, na, tu, ne, ne, neužbėgant už akių e, teismų sprendimams ir viešai nuomoniai, ar, galima, ar gali kažkas priversti ACB vadovui atsistatydinti. Ir um, eina kalba apie uh, Latvijos centrinį banką. Uh, tu, jam trūk. Uh, e, yra didžiulis pavojus, e, kad e, nacionaliniam centriniam bankui e, nėra taikoma demokratinė kontrolė, nėra jokios priežas realiai užtikrinta. Toliau dėl biudžetinės tokios policinės priežiūros ACV e, neprivalės atskaityti prieš piliečius ir galės priimti politinius sprendimus. Aš manau, kaip Eurogrupės prezidentas, jūs e, pažadėjęs demokratinę kontrolę, jūs turėtumėte imtis priemonių e, šiose srityse. Thank you, thank you, Mr. Monod. Uh, thank you for your questions. Ačiū už Jūsų klausimus. Jūs kalbate apie labai svarbų dalyką institucinėje sąrangoje ir turime būti labai atsargus, žengdami visus žingsnius. Ir tas atsargumas turi būti iš visų pusių. Dabar Kaip aš vertinčiau centrinio banko nepriklausomumą? Um, mes dabar turime tokią institucinę sąrangą, kuri, galvojant apie monetarnę politiką, ECB suteikia atitinkamą nepriklausomumo lygį, kuris yra suderinamas su tuo, kokio pasitikėjimo mes tikimės, kuomet ši institucija naudojasi turimomis priemonėmis, kiek mes galim pasikliauti tą instituciją. Taigi mm, mes turime išsaugoti tos institucijos nepriklausomumą tam, kad po to galima būtų patikėti, pasitikėti jos, taik, e, tos institucijos taikomą politiką. Tai aišku, nereiškia, kad ACB mm, nėra atsakymas atskaitingas už tuos sprendimus, kuriuos priima ir pritaiko. Aišku, tą atskaitomybės dalį pusę reikia stiprinti ir, ir iš jūsų pareiškimo aš manau darau tokią irgi išvadą, kad į tai reikia atsižvelgti tikrai taip, į tai atkreipsime dėmesį, tačiau galvojant apie sprendimų prieimimą, tai būtina išsaugoti šios institucijos nepriklausomumą. Dabar dėl biudžeto ir a, Europos valiutų fondo šiuo, šiuo metu vyksta diskusijos ir dar kol kas tikrai apie tai kalbame. A, nekeisime biudžeto priežiūros procesų, kuriuos mes jau dabar turime įdėgę šiame etape augimo stabilumo pakte aiškiai yra nustatyta, kaip turi atrodyti visa institucinė sistema, kaip turi būti vykdoma biudžeto priežiūra. Ir tikrai tai negali dubliuotis, persikloti su, su, pakengti tom priemonėm, kurias kūrėme SM ar ateityje Europos valiutų fondo srityje. Atsiprašau po penkias minutės yra skirta kiekvienam ir tikrai jau baigėsi laikas. Na, ir jau pirmą raundą e, kalbėtojų frakcijų vardu mes baigėme, dabar jau turime pereiti prie kitų kalbėtojų ir dabar jau kiekvienam kalbėtojui skirsime klausimą atsakymų tik tai keturias minutės, kad visi nariai galėtų užduoti klausimus. Ansander. Merci, monsieur le président. Bienvenue. Ačiū, ponė pirmininkė, sveiki atvykę, ponė Eurogrupės pirmininkė, norime Jums padėkoti už šį labai įdomų keitimąsi nuomonėmis. Kalbant apie makroekonomikos rodiklius, tai panašu, kad ekonomika jau atsigauna. 2,5 procentų ekonomikos augimas 17 metais, biudžeto deficitas mažėja, taip pat ir nedarbo lygis mažėja. ES tai rodo, kad struktūrinės reformos ir viešojo sektoriaus išlaidos bei jų mažinimas atnešė vaisių. Tačiau Kalbant apie biudžeto deficito mažinimą, reikia dar daug ką padaryti tam, kad e, viešojo sektoriaus e, skola pasiektų tą priimtiną lygį. Aš e, tikrai galiu apie tai kalbėti, nes su šiais sunkumais susiduria ir mano šalis. Skolos aptarnavimas yra pakankamai rimta našta valstybėms narėms ir dėl skolos aptarnavimo negalima finansuoti investicijų ekonomikos augimą ir e, turint omenyje, kad dabar palūkanų normos yra pakankamai žemos, tačiau jeigu jos padidės, tai skolos aptarnavimas taps dar sudėtingesnis. Taigi turint omenyje, kad Eurogrupė svarsto šios klausimus puikiai susipažinusi su šia problematika, noriu paklausti, kokiu mastu jūs e, galite pasiekti, kad e, viešo sektoriaus e, skolų mažinimas taptų vienu iš prioritetinių klausimų valstybėse narėse. Prieš demonstruodamas daugiau solidarumo valstybės narės turi pademonstruoti ir nemažiau atsakomybės. Manau, kad visi turime apie tai nepamiršti. Ačiū. Ačiū. Pone Sander, labai svarbu, taip kaip jūs minėjote, suvokti skolos aptarnavimo sąnaudų svarbą perinamai laikotarpiu, kurį mes vis dar išgyvename taip, ekonomikos rodikliai visur atsigauna. skūrėme daugiau nei 7 milijonus naujų darbo vietų Europoje nuo nuo krizės pradžios ir todėl e, nepaisant to turime suvokti, kad eurozonoje situacija nėra visur vienoda, tačiau visoms šalims labai svarbu e, mažinti skolos e, e dalį e, bendrojo, bendrojo nacionalinių pajamų kontekste. Žinome, kad labai svarbus yra tas momentas, kuomet e, pradeda mažėti e, skolos dalis palyginti su bendromis nacionalinėmis e, pajamomis ir turime užtikrinti, kad valstybės narės galėtų pasinaudoti šio proceso teikiamą naudą. Mes vertiname padėti visose šalyse atskirai ir galite pamatyti, kad dauguma jų yra jau pasiekusios tą etapą ir mes toliau turime skatinti šios procesus. Paul Tank. Ačiū pirmininkė, ačiū Sentenio, pan Sentenio, už tai, kad atvykote, sveikiname jūs su naujomis pareigomis bendro pobūdžio klausimą turiu. Ką jūs išmokot e, iš e, e, savo pirmtako Jarūno Daisimbliumo? Jis, tačiau manau, užtikrino gerą mikroklimatą Eurogrupėje, tačiau vis tik tai nesugebėjo pasiekti, kad ES pietus ir šiaurė pradėtų labiau vieni kitais pasitikėti. Žinoma, ir tokie klausimai kaip bankų sąjunga, e, fiskaliniai pajėgumai e, ir kiti panašus klausimai reikalauja jų sprendimas tarpusavio pasitikėjimo tarp šiaurės ir pietų. Tai kokiu priemonių imsitės, kad e, tą atotrukį sumažintumėte? Pirmas klausimas tai būtų. Antras klausimas susijęs su demokratiniu skaidrumu. Turiuomenyje paskirimą į Europos centrinio banko valdybą. E, Eurogrupė diskutavo dėl kandidatų, Europos parlamentas taip pat e, patvirtins savo poziciją, nes būtina e, pasikonsultuoti su Europos parlamentu ir kaip jūs elgsitės išgirdę Europos parlamento nuomonę dėl Europos centrinio banko valdybos narių, nes vis tik tai mūsų institucija šiame procese yra svarbi. Ačiū, ponė Tangai, ačiū už sveikinimus. Šis darbas iš tiesų reikalauja daug pastangų yra susijęs su rimtais iššūkiais. Aš e, manau, kad Eurogrupėje mes turime vadovautis e, bendro sutarimo siekiu ir Europos parlamentas taip pat yra viena iš svarbiausių Europos Sąjungos institucijų. Turiu atvirai pasakyti, kad kartais man susidaro įspūdis, kad mes e, politikai pernelyg smarkiai išpučiame skirtumus tarp šiaurės ir pietų valstybių narių, siekdami e, tam tikrų savo tikslų e, ir tikrai mažesni nei iš tiesų. Labai svarbu dirbti kartu, stiprinti tarpusavio pasitikėjimą, nekartą apie tai minėjau jau šiandien. Mes e, kūrėme Europą kaip politinį projektą ir e, tam būtinas tarpusio pasitikėjimas, ypač dabar. Šiuo metu turime galimybę įvertinti savo bendrai priimamus sprendimus ir jų naudą mūsų piliečiams, nes iš tiesų susidūrėme su labai sudėtinga krize ir uh, sugebėjome sukurti tam tikrą institucinę sąrangą ir e, sėkmingai išspręsti šios e, krizės sukeltas problemas ir todėl turime dabar atsispirti mm, nuo šio atspirties taško ir judėti toliau, kuriant bankų sąjungą. Politinių požiūrių tai yra labai opus klausimas kiekvienoje valstybėje narėje, aš tą puikiai suvokiu ir turime galbūt e, apibriežti tam tikrus klausimus, dėl kurių deramės, dėl kurių galime nusileisti šiek tiek. Nepamirždami svarbiausio mūsų tikslo, tai yra eurozonos atsparumo stiprinimo, kuris yra naudingas mums visiems ir mes turime būti tikri, kad jis išliks ir ateityje. Dėl skaidrumo labai trumpai, kadangi jau ir anksčiau minėjau apie tai. Kalbant apie Europos centrinio banko vicepirmininkų paskirimus, kurie vyko šią savaitę, mes vadovavomės reglamento nuostatomis ir juose aiškiai parašyta, kad turi būti sušauktas formalus Europos parlamento posėdis, klausimai, kurie įvyks šią savaitę. Turėsite galimybės pasikeisti nuomonėmis su kandidatais ir e, būtent tokia tvarka nustatyta reglamente. Todėl e, mes turime vadovautis šiomis nuostatomis. Otmar Karas. Gerimas pirmininkė, sveikiname su naujomis pareigomis. Mano, kadangi esu Europos liaudės partijos šešėnės pranešėjas, e, e, grėsmių mažinimo teisės aktų rinkinio klausimais. E, noriu patkreipti dėmesį, kad rizikos mažinimas daugiausiai yra siejamas jūsų <clears throat> komisijos pasiūlymuose su e, netinkamomis blogomis paskolomis. Taigi, kaip Jūs vertinate sausio mėnesį komisijos paskelbtą ataskaitą dėl blogų paskolų grėsmių mažinimo? Dėl e, Europos stabilumo mechanizmo ateities e, Kokia yra jūsų vizija siekiant ESM paversti e, Europos e, valiutų fondu, remiantis bendrijos teisė? Ačiū, kolega Karas, už klausimus. 2016 m. kelio gairėse yra nurodytos sritys, kuriuose mes turime galvoti apie priemonės rizikai mažinti yra įvairiausių teisės aktų, kuriuos paskelbė komisija, kurie yra šiuo metu aptarinėjami. Ir mano nuomonė, siekiant rizikos vertinimo reikalavimus įgyvendinti, reikia pirmiausia pradėti politinės diskusijas dėl e, rizikos mažinimo priemonių, kurios yra numatytos kelio gairėse. Mes lygiai grečiai turime vertinti pažanką, vertinti ją pagal atskirus kriterijus, kurie rodo, kaip yra mažumos e, blogos paskolos, kaip yra kapitalizuojami bankai 560 milijonų eurų buvo numatyta skolai mažinti, taip pat e, kitoms priemonėms. Tai iš tikrųjų buvo labai svarbu žingsniai krizės ir po krizinių laikotarpių. Būtent e, tokios priemonės gali sustiprinti pasitikėjimą visų šiuo procesu. Dėl euros Europos stabilumo mechanizmo. Mes mastome apie tai, kaip sustiprinti šio mechanizmo veiklą, kad šitas mechanizmas leistų numatyti kitas krizės suvaldymo priemonės kitose srityse, nebūtinai finansų ir ekonomikos srityje, kad taptumėme atsparesni ateityje. Ir tas jūsų iškeltas klausimas yra susijęs su pasitikėjimo stiprinimu. Visos valstybės narės, Eurogrupės narės turėtų užtikrinti tinkamą šių institucijų veiklo, veikimą, kadangi jos yra visiškai atsakingos e, vyriausybėms Čia mes, ko gero, negalime kalbėti apie atskaitomybės trūkumą. Tiesiog įvairiausių tikslo siekimo variantų yra ir mes galime apie jas pakalbėti kitame etape. Ir mes tikimės, kad valstybės narės parems komisijos pastangas integruoti siūlomas priemonės į ES teisę. Užsidėkė, prašau, ausinės. Jeigu nesuprantate graikų kalbos, šiandien yra gimtųjų kalbų diena. Savo pasisakymė jūs paminėjote tris dalykus, kuriuos aš pasižymėjau. Demokratinė atskaitomybė, labai svarbus mano manimo aspektas, po to Įtraukus augimas nėra ko išsameu komentuoti to dalyko, bet to ekonomikos ir pinigų sąjungos gilinimas ir e, bankų sąjungos užbaigimas. Kolegos minėjo kai kuriuos mano klausimų aspektus, tačiau gal jie buvo pakankamai abstrakčiai suformuluoti, tačiau aš norėčiau pasakyti, kad po 13 metų, kai buvo nuspręsta sukurti stabilumo faktą, paktą, buvo stengiamasi, kiek galima suvienodinti ekonominę padėtį, tačiau tai pavyko tik iš dalies. Antra, iš pat pradžių buvo skiriamas ypatingas dėmesys valstybės įsiskolinimui, tačiau nebuvo atsižvelgta į tai, kad viena iš problemų mūsų pusių arba vienas iš aspektų buvo kai kurių valstybių biudžeto perteklius. Ir kitas dalykas - blogosios paskolos. Jūs apie jas kalbėjote, tačiau aš norėčiau pakalbėti konkrečiau. Dauguma iš mūsų žino, kad dažniausiai blogos paskolos yra ne tik tai bankų problema, tai apskritai bendra eurozonos problema. Todėl visos Europos zonos valstybių institucijos vertino kaip blogųjų paskolų valdymų bankų įsteigimą kaip gerą priemonę. O visa tai juk susijęs su bankų sistemos kiekvienoje valstybėje. Taigi dėkoju už jūsų mintis ir linkiu sėkmės jūsų naujose pareigose. Mes pagal išgalės jūs remsime. Ačiū už jūsų komentarus ir dėkoju už jūsų požiūrį į bendrus iššūkius. Iš tikrųjų, mes pritarėme kai kuriems jūsų samprotavimams. Konvergencija. Realią ir nominalią konvergenciją, kurią mes siekime, norime pasiekti, reikėtų matyti bendrame kontekste. Krizės laikotarpiu buvo labai sunku užtikrinti konvergencijos procesus, tuo labiau, kad, kaip aš minėjau, institucinė e, sąranga nebuvo išsami ir mes negalėjome užtikrinti visiškos konvergencijos kaip tikimasi pagal ekonominės ir pinigų sąjungos tikslus. Todėl aš kalbėjau, kad labai svarbus yra svarbi bus kantrybė. Kita vertus, institucijos turi siekti kuo greičiau užtikrinti konvergenciją. Makro ekonominio disbalanso mažinimo procedūros yra asimetrinės, kadangi yra įvairių situacijų valstybėse narėse. Vieno biudžetas yra deficitinis, kitų perteklinis ir todėl labai svarbu vertinant išorės e, disbalansą įtraukti ir tą perviršį. O tai reiškia, kad e, tos perteklinės lėšos turėtų būti reinvestuojamos e, ir kad nauda būtų visoms e, eurozonos valstybėms. Dėl blogųjų paskalų. Visą laiką tai buvo realiosios ekonomikos atitinkamas faktorius ir labai svarbu išsaugoti tų paskolų ekonominę vertę ir kiekvienoje valstybėje pagal e, mokumo teisės aktus reikėtų tinkamai ir vertinti šitas paskolas. Taigi labai realiai reikėtų vertinti šitą turtą. ir turėti omenyje jų tikrąją ekonominę vertę dėl blogųjų bankų arba blogasias paskolas valdančių bankų. Dabar Europoje yra priimti atitinkami teisės aktai ir e, diskusijos vyksta intensyvios, tačiau aš jas pakomentuoti norėčiau galbūt kitą progą. Thank you. Fernandės. Europos komisijos e, e, prognozėmis, e, prognozėmis Portugalija bus viena iš vidutinių ES valstybės, tačiau kita vertus Portugalija netaip greitai vystysis kaip kitos valstybės, pavyzdžiui, kaip Graikija ir Airija. Taigi, ką jūs rekomenduotumėte Graikijos ministrų pirmininkui ir finansų ministrui, kad situacija iš esmės pasikeistų? Ačiū. Dėkuoju, Šesu Fernandes. Aš kaip Eurogrupės pirmininkas norėčiau rekomenduoti visoms Eurozonos valstybių vyriausybėms ir toliau dirbti tą puikų darbą, kuris buvo daromas iki šiol, siekiant užtiprinti viešojo sektoriaus finansų stabilumą, finansų sistemų stabilumą ir siekti, kad eurozonos konkurencingumas išliktų. Pastaruoju metu eurozonoje pastebime pačios ilgiausios trukmės augimo laikotarpį. Tai pasakytina ir apie Portugaliją. 2017 metais Portugalija užtikrino konvergenciją su kitomis eurozonos valstybėmis Aš kaip buvęs Portugalijos finansų ministras ir kaip Eurogrupės vadovas norėčiau pasakyti, kad būtų labai džiugu, jeigu visos Eurogrupės valstybės taip sparčiai vystytųsi, kaip rodo prognozijas. Tačiau aš sakiau, kad Portugalija vis dėlto auga, ar jos augimas yra žemesnis negu vidurkis. Kaip pagerinti situaciją? Ačiū pirmininkė. Labas rytas. Sveikinu jūsų naujomis pareigomis. Ir taip pat norėjau pasidžiaugti jūsų veiklą Portugalijoje, kadangi jums dirbant finansų ministru pagerėjo ne tik situacija Portugalijoje, bet buvo taip pat įnešas didelis į euro zonos valstybių stabilumą. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia apsišarvuoti kantrybę Mes puikiai tą suprantame. E, e, Aš turim galvoje Edis teisės aktą, kuris yra aptarnėjimas jau dviejį metai. Ir be to jūs minėjote ir rizikos vertinimo teisės, rizikos mažmo teisės aktų pasiūlymą. Iš tikrųjų, reikia pripažinti, kad taryboje diskusijos vyksta pakankamai lietai. Puikiai suprantame, kad tai yra ekofino klausimas, kad yra tarybos veiklos klausimas, tačiau ar jūs nematote galimybių kaip nors paspausti e, tarybą, kad e, būtų kuo greičiau pasiektas susitarimas? Aš tai e, formuluoju, turėdamas omenyje jūsų mintį apie užmojus ir uh, ta e, kantrybė. Aš manau, kad tai tos dalykus reikėtų suderinti, galvojant apie tuos mano minėtus teisės aktus. Taip, iš tikrųjų, reikia kantrybės dėl tos sistemos ir labai raginčiau jūs tą kantrybę ir, ir nekantrumą gal išsaugoti šiek tiek ilgiau. Aišku, reikia abiejų tų dalykų, nes tas nekantravimas mus verčia sparčiau judėti link sprendimų prieimimo, tai irgi tai yra reikalinga. Mm, taip. Mes vertintumėm tai kaip tinkamą laiką tiek politiškai, tiek ekonomiškai judėti į priekį su, su, su šiais procesais, šiam taisyklėm. Ir turime laikytis kelio gairių plano. Visiškai sutinku su jumis, kad tikrai laikas, laikas judėti į priekį. Ir aš kaip Euro grupės prezidentas labai stengsiuos, kiek įmanoma pagal mano pareigas, skatinti tuos procesus. kad tos diskusijos judėtų į priekį. Tai labai svarbu finansiniam stabilumui Europoje, kad e, birželį būtų galima jau labai konkrečiai pasistumėti tą kryptimį. Du um, prašantys žodžio. Uh, Ponas Papadimulis, prašysiu neviršti dviejų minučių. Ačiū. Džiugu buvo pasi pasiž... išgirsti tai, kad jūs labai teigiamai vertinate Graikijos situaciją ir, ir vilties suteikiančius pasikeitimus, ką jūs paminėjote. Ir poro grupės posėdžio aną dieną jūs sakėte, kad dabar jau uh, mes turime e, dirbti, iš mūsų pusės laukia veiksmai ir, ir tikrai labai plačių užmojų tvarkaraštis. Graikijos valdžia turi savo strategiją paskelbti ir, paskelbti ir gyveninti dėl uh, gerų viešo sektoriaus finansų. Balandžio baigsis programinis laikotarpis ir jūs savo ruoštų mm, iki birželio turite parengti ir pateikti savo priemonės Ir užbaigti e, Greikijos programos įvertinimą. Panas Ekalotas būtent apie tai kalbėjo, apie tą tvarkaraštį. Ar jūs galite tai patvirtinti? Ir ką tai reiškia, kai jūs pasakėte, kad dabar iš jūsų pusės jau turi būti atliekami veiksmai? Ką, ką tai reiškia? Ką jūs turite menyje? Ką jūs dabar ketinate padaryti, kad būtų užbaigtas jau šis procesas? Uh, I, I want to remain and I will. Noriu ir likti tikrai mm, optimistas ir, ir toks ir liksiu optimistas dėl Graikijos mm, vertinimo. Matome didžiulį ryštą, labai produktyvų darbą iš Graikijos valdžios už, užbaigiant visus programinius veiksmus, ką aš ir minėjau savo įžango žodėje. Taip, tas, teisingai, tas posakis, kad dabar ir mes turime atlikti savo darbų dalį, reiškia, kad e, yra tam tikros procedūros, kurias turi atlikti valstybės tam, kad užbaigtų tą mm, laikotarpį dėl išmokėjimo ir, ir aš raginau būtent valstybės valstybės judėti toje srityje ir gaunu aiškius ženklus iš kolegų, kad tikrai euro grupės vertinimai yra labai teigiami dėl tų žingsnių ir aš esu garantuotas, kad mums pavyks užbaigti tuos darbus. De. Puiku, Nina Gil. Net. Vienai minutė. Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau prisidėti prie kolegų sveikinimo. Ir labai trumpai tik tai Europos ekonomika auga. Mm, saulė šviečia iš esmės, ar ne? Tačiau, kai pasižiūri iš arčiau, neligybė Europoje taip pat didėja. 40 procentų turto yra 1 procento rankose. Man atrodo, kad reikėtų pabandyti spręsti tą klausimą. Uh, liko metai iki parlamento rinkimų, tai labai svarbu, kad Europa būtų vertinama kaip sprendžianti tuos klausimus. 120 milijonų žmonių neturtingi, 28 milijonai vaikų gyvena žemiaus skurdo ribos. Man atrodo, Europos semestras yra tokia proga, kuomet komisija turėtų pagalvoti apie skurdo mažinimo strategiją ir kaip Eurogrupės prezidentas. Uh, jūs galite pabandyti kažką pakeisti. Taigi, ką jūs bandysite padaryti, kad ta, ta, ta, ta konvergencija kažkaip būtų pasiekta per reformas? Labai ačiū. Labai trumpai, nors tema nepaprastai plati. Ačiū Jums už e, užduotą klausimą. Tikrai svarbu skatinti įtraukę saugimo strategijas ir pernelyg ilgai gyvename su labai dideliu nedarbu, kas buvo baisus reiškinys mūsų ekonomikose, kadangi didino skurdą ir taip toliau, tai mes tikrai turime didinti um, darbo vietų kūrimą, augimą, skatinti, turime įsigilinti į mūsų darbo rinkos specifiką, pavyzdžiui, žiūrėti, koks yra jaunimo nedarbas, kad galėtumėm uh, piliečiams pasiūlyti šias atnes perspektyvas uh, su laiku. Taip, Europoje tarp valstybių neligybė yra didelė ir reikia konvergencijos priemonių. Vyko tos diskusijos ir, ir dėl to, kaip paskatinti konvergenciją ir eurozonoje. Ir tai yra labai svarbu, galvojant apie mūsų politikos krypčių pasirinkimą. Žinoma, mes tuos klausimus analizuosime tame kontekste, siekdami užtikrinti įtraukų augimą. Ačiū. Labai ačiū. Norėčiau Jums padėkoti, e, prezidentis Anteno, už tikrai puikų, puikia mūsų dialogo, bendarbiavimo pradžią. Mes ir toliau su grupės pirmininku dirbsime kartu, ieškosime galimybių susitikti, ieškosime tinkamų darbo metodų, kad tas ryštas tiek iš mūsų, tiek iš jūsų pusės konkretizuotųsi ir tikrai galėtumėm padaryti dialogą su Europos parlamentu tampresnį, kad būtų galima užtikrinti didesnį skaidrumą, atskaitomybę, tą demokratinę kontrolę Ačiū Jums. Okay. So, dear colleagues, let me, let me continue. Uh, we... Mėly kolegos, teskime darbą, laikas mus spaudžia, vėluojame, todėl kad darbas vyktų sparčiau, noriu paminyti, kad yra Europos politikos koordinavimo semestras augimo apžvalga. Balsuosime mm, po pietų. Panas Baje, socialdemokratų atstovas yra mūsų pranešės ir pradėsiu iš karto ir nuo jo pasisakymo penkių minučių. Merci beaucoup. Euh. Ačiū. Sveikiname naują komiteto pirmininką. Noriu patikoti visiems tiems, kurie susidėrėjo su kartu su manimi dėl šio prašymo teksto. Taip pat už pagalbą Berndui Karolinui Migeliu ir Basui. Žinome, kad tema yra labai sudėtinga, kaip ir e, skirtingų politinių frakcijų pozicijos šio klausimu, tačiau sugebėjome pasiekti gerą kompromisą ir manau, kad ir tikiuosi, kad jis sulauks daugumos parlamento narių paramos, pademonstruosime tokiu būdu savo stiprią rimtą poziciją, nes šiuo pranešimu yra nurodomos, nubrėžiamos konkrečios kryptis, kaip mažinti socialinę neligybę e, valstybėse narėse, kaip pagerinti skurdžiai gyvenančių darbuotojų padėti ir užtikrinti konvergenciją tarp valstybių narių. Ekonomikos augimas e, yra aiškiai matomas, todėl piliečiai tikisi jo vaisius taip pat pajausti ir tiesiogiai, e, tačiau atskirose sritise, kaip pavyzdžiui e, energetika, Būtina užtikrinti, kad mūsų socialiniai ir ekonominiai sprendimai būtų naudingi piliečiams, sukurtų daugiau naujų darbo vietų, todėl mes privalome atitinkamai reaguoti į vykstančius pokyčius bei e, padėti tiems, kurie tampa pirmosiomis šių pokyčių aukomis. Todėl man e, atrodo, kad svarbiausio pranešimo aspektai yra tokie. Daugiausiai skirime dėmesio būtinybės susijęti tarpusavyje privačias ir viešasias investicijas sritis, kurios būtų naudingos realiai ekonomikai. Šiuo metu investicijų nepakanka, e, raginame komisiją vertinti investicijų kliūtis e, ir e, sudaryti geresnės sąlygas viešo privataus sektoriaus partnerystėms, kurios dažnai tampa neįmanomomis dėl per daug sudėtingų taisyklių ir Todėl e, taip pat reikia spręsti tokias problemas kaip investicijos į viešąjį e, sektorių, sveikatos priežos sektorių, infrastruktūrą. E, šie projektai finansuojami tik tai viešosiamis lėšomis, nėra privačių investicijų, taip pat būtina užtikrinti ilgalaikį viešai finansavimą svarbiausiams projektams, siekiant užtikrinti jų gyvybingumą, taip pat kalbant apie uh, Atlyginimų padidinimas šiam pasiūlymui pritarė CV pirmininkas Dragis, leistų e, šį priemonę e, sustiprinti piliečių per, perkamąją galę ir taip pat sumažinti viešojo sektoriaus išlaidas. Taip pat e, pranešime kalbam apie struktūrinių reformų problemas, užimtumo garantijas jaunimų, švietimo politikos svarbą, kuri būtų užtikrinamos mūsų ekonomikos, socialinės politikos tvarumas. Manau, kad e, privalome e, užtikrinti, kad e, jaunimas, kuris kūrė pridamą vertę Europoje, neprarastų vilčių, vilties dėl savo ateities, taip pat E, mokesčių sistemos e, suvienodinimas e, arba suartinimas tarpusavėje leistų pajusti didesnį tiesioginę naudą to Europos priežiūros, nes šiuo metu tarptautiniai koncernai savo padalinius dažniausiai steigia tose vietose, kuriuose yra mažiausi mokesčiai. Paskutinėme pranešimo skyriuje kalbama apie dėrybas dėl Europinio semestro ir e, glaudesnį įsitraukimą į jas e, socialinių partnerių, Europos parlamento, kitus interesuotų subjektų, taip pat e, minima skaitomybės pagal šalis rekomendacijos, kurioms valstybėms narėms svarba, tiek pirmininkė būtų šio pranešimo pristatymo, tikiuosi, kad šiandien po pietų sulauksime jam pritarimo parlamentačių pranešėjų. Dabar pasisakys šešėlinė pranešėjai, kiekvienam suteiksiu po tris minutės. Pirmasis Tom van de Kandelara, Europos liaudės partijos frakcijos atstovas. Ačiū ponui Baje už puikiai atliktą darbą. Prieš prasidant dėryboms. Uh, prognozijos nebuvo labai teigiamas, tačiau vis tik tai pasiekėm pakankamai gerą rezultatą. Tikiuosi, kad šiandien po pietų mes pasieksime sutarimą. Dar kartą noriu pabrėžti nenuilstamas Liukoboje visų šešėlinių pranešėjų pastangas siekiant sutarimo. Džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad mūsų frakcija pritars visiems kompromisams ir manau, kad galutinai galutinėme pranešimo tekste, tiek kalbant apie jo struktūrą, tiek apie turinį, buvo atsižvelgta į svarbius aspektus. Noriu tris pabrėžti. Pirmasis tai yra investicijos. Parlamentas siunčia labai aišku e, signalą dėl būtinybės sutikinti pusiausvyrą tarp viešojo ir privataus sektoriaus investicijų, siekiant e, pasinaudoti e, tiek trumpalaikės, tiek vietijos tarmės ir laikėmis perspektyvomis ir jų atnešama nauda, taip pat e, e, siekiant išbristi iš tų e, spūščių, kurias esame patekę, kalbant ekonomikos ir transporto terminais kartu. Mes be tvarių investicijų ir e, be tvaraus viešo finansų sektoriaus nesugebėsime užtikrinti tvaraus ekonomikos augimo, todėl e, pranešime kreipiamas į valstybės narės, raginant jas prisijimti savo atsakomybės dalį už šios klausimus. Trečiasis aspektas su struktūrinėmis reformomis, kurių svarba pabrėžiama šiame pranešime. Žinome, kad uh, Struktūrinės reformos skatina darbo našumą, pritraukia investicijas, padidina realias žmonių e, pajamas. E, struktūrinės reformos yra svarbios reformuojant e, darbo rinką, kuriant ateities darbo vietas. Todėl Mes šį aspektą taip pat labai pabrėžiame, nes atsižvelgiant į dabartinę darbo rinkos situaciją būtina užtikrinti darbo rinkos dinamiškumą ir suderinti jį su socialinės apsaugos sistemomis, taip pat e, kalbant apie <clears throat> euro zoną ir e, eurozonos e, finansinę ir <clears throat> mokestinę padėtį, pabrėžimo būtinybė laikytis stabilumo ir augimo pakto. Džiaugiuosi, kad Europos parlamentas siunčia labai rimtą žinią šio pranešimu ir kad jo balsas uh, yra girdimas taip, kaip visuomet turėtų būti. Ačiū Tomui, ačiū už e, pranešimą apie Europos Liaudės partijos frakcijos paramą. Berntui Lūkiai, e, žodis trims minutėms, sakai frakcijos vardu. Ačiū pirmininkai, ačiū Liukui Baje už e, bendradarbiavimą. Rengiant šį pranešimą iš tiesų, perskaičius pranešimo projektą tikrai ne vienam e, kolegai kakta susiraukė, tačiau e, diskusijos e, su šešėliniais pranešėjais tikrai buvo naudingos, vaisingos dėl pakankamai teigiamo pranešėjo nusiteikimo, todėl daugumai pranešimo nuostatų mūsų frakcija gali pritarti. Turėjome nuryti keletą karčių piliulių, kalbant apie kai kurias pranešimo nuostatas, pavyzdžiui, susijusias su e, eurozonos. E, su bendraja fiskalinė situacija eurozonos. Taip pat e, tos nuostatos, kuriamis pabrėžiama e, privačių investicijų svarba eurozonos plėtrai. Taip pat e, neligybė atskirose valstybėse narėse ir eurozonos viduje tarp valstybių narių. Manau, kad susitarėme dėl tinkamų formuluočių, mums nepaisant to kelia nerima, neligybės didėjimas e, skurdžiau gyvenančiose eurozonos šalise kartu tarpusavio sąveiką tarp ekonomikos augimo ir neligybės didėjimo nėra pakankamai pabrėžta, todėl mūsų vertinimu e, Svarbiausia priemonė čia būtų ir toliau skatinti ekonomikos augimą, siekiant mažinti neligybę. Manau, kad e, Šiame pranešime tam yra teikiami atskiri labai geri pasiūlymai, todėl EKR frakcija gali pritarti pranešimui dėl Europinio semestro. Pirmininkas, ačiū taip pat, sveikiname pranešėją, dėkojame jam už puikų bendrabiavimą. Nematau šešėlinio aldė pranešėjo, tačiau manau, matau jį pavaduojantį kolegą. Ačiū, ponė pirmininkė, kolega manęs paprašė kadangi negali mm, kolegė dalyvauti posėdėje, tačiau paprašome jas padėkoti pranešėjui už puikų bendradarbiavimą. Ir e, per pastarąsias savaitės e, Šešienė panašė taip pat e, noriu priminti, kad liberalų frakcija pritarė daugumai kompromisinių pakeitimų, nepaisant to, kad mes norėjome, kad pranešime būtų daug dėmesio skiriamas struktūriniams reformoms ir atsigaunančiai ekonomikai, tačiau džiaugiamės, kad bent jau sugebėjome per pastarasis keletą savaičių pakeisti kai kurias pranešimo nuostatas dėl tinkamo bendradarbiavimo, pasiekėme gerų rezultatų, kalbant apie rekomendacijas pagal šalis laikausi nuomonės, kad arba mes turime padaryti jas privalomomis, arba jos neturi jokios prasmės, kadangi valstybės narės paprasčiausiai jas nekreipia dėmesio jų nesilaiko. Tokį išvadą galime daryti, vertinami pastarųjų metų pateiktas rekomendacijas, daugumos jų valstybės narės nesilaiko, taigi arba jos privalo tapti privalomomis, turi tapti privalomomis, arba turime apskritai e, nekreipti dėmesio tos rekomendacijos, kurių niekas nepaiso. Ačiū uždėmesį. Guoja frakcijos vardu Miguel Urban Karespa. Jums trys minutės. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar. Eh... Ačiū pirmininkė. Mes taip pat norėtume padėkoti pranešėjai už didžiulės pastangas, kurias jisai įdėjo, rengdamas tekstas, kuris tenkintų visas frakcijas. Europos e, semestras sulaukė pakankamai daug kritikos, todėl mes prisijungėme prie šitų kompromisinių pasiūlymų, kuriais yra gerinamas šitas procesas ir yra tam tikrų abejonių dėl paties teksto. Pavyzdžiui, mes sutinkame su vertinimu, tačiau nebūtinai pritarėme visiems pasiūlytiems sprendimams. Nežiūrint ekonomikos augimo, realybė rodo, kad tarsi krizė ir toliau tęsiasi, taigi pasitikėjimo mes neatgavome, blogėja darbuotojų padėtis ir ta blogesnė darbuotojų padėtis tampa tarsi savaime suprantamu dalyku. Ir augimas turėtų pakoreguoti tą nedėkingą situaciją. Taigi negalima neligybės sumažinti mažais žingsnėmis, smulkiomis reformomis. Tiesiog mes ne tik nesiekime konvergencijos, o struktūrinė divergencija vis labiau didėja. Taigi augimo, stabilumo paktas, Europos semestras ir ES institucijos, taip pat Europos valiutų fondas turėtų imtis ryštingesnių žingsnių. Mes ką tik kalbėjome su Eurogrupės mm, pirmininku ir supratome, kad iš tikrųjų reikalingas konkretus pramonės vystimo planas, modelis ir jį reikia įgyvendinti pirmiausia tose valstybėse, kur didžiausias nedarbas ir Tik tai taip galėsime eko, Europos ekonomiką e, perkelti ant perspektyvaus kelio. Taigi augimo ir stabilumo paktas yra per siauras. Jeigu mes įgyvendinsime politiką, kuri pirmenybę teiks tik tai stipriausiems, tai mes tikrai nesumažinsime neligybės, mes balsuosime už kompromisinius pasiūlymus, tačiau ne už visą pranešimą. Dėkuoju. Žaliųjų vardu Urtazon. Dėkuoju, padėk, noriu padėkoti pranešėjui už didžiulį darbą. Kiekvienais metais mes laikomės tradicijos kalbėti apie europinį semestrą, apie augimą ir žimtumą ir labai nelengva suderinti visus patiktus pasiūlymus. Ačiū šį kartą matau, kad pranešėjas tikrai įdėjo daugybę pastangų, kad galėtų suderinti skirtingus požiūrius. Iš tikrųjų, pranešime yra dalių, kuriuose mes norėtume griežtesnio teksto, ypač ten, kur kalbama apie mokesčių vengimą ir, pavyzdžiui, ten, kur kalbama apie augimo ir stabilumo pakto dalykus, tai čia šita žinia galėtų būti griežtesnė. Iš tikrųjų, pagrindinė mintis yra ta, kad viešojo sektoriaus investicijoms yra dar daug galimybių ir šioje visuomenėje reikia kelti neligybės klausimus ir taip pat reikia kalbėti apie klimato kaitos švelnimo sustarimo Paryžiuje įgyvendinimą. Taigi mes negalėsime pritarti visiems kompromisams, tačiau galiausiai mes pritarsime išrikmės konstatuosime, kad pagrindinė šio pranešimo mintis nukrypsta nuo tos minties, kurią mes suformulavome parlamente. O kadangi nukrypstama nuo tos mūsų pagrindinės krypties, to mes kritikuosime šitą pranešimą ir nu, dėkojame pranešėjai, kad šitame pranešime yra šiek tiek parodyta kita kryptis. Daugiau nematau pagėdančių kalbėti FDD vardu nieko, INF e taip pat. Jeigu iš tikrųjų niekas nekalbės iš frakcijų, tai tuomet baigė, apibendrinant žodžius. Ne, ačiū pirinkė, aš tik tai noriu padėkoti visiems šešėlėms prašėjams. Mes tikrai daug ką nuveikėme ir aš labai džiaugiuosi ir, ir, ir tikiuosi, kad šiandien po pietų viskas vyks irgi sėkmingai. Balsuosime po pietų. Dėl šio pranešimo spontaniškų pasisakymų nebus. 374 pakeitimai buvo pateikti ir kompromisiniai pasiūlymai buvo suformuoti tinkamai, taigi reikia pasidžiaugti pranešėjo darbu. Gutieri pristatys kitą darbo atveju klausimą. Where are we?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 give the floor to our rapporteur. Iš karto suteikiu žodį pranešėjui Werneriui Langai, kuris pristatys savo pranešimą. Tai po to aptarsime jo pranešimą. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. 12 metų Liepos 4 išvestinių produktų reglamentą patvirtinome. 17 metais vasario 17 dieną pripažino Junktinės Amerikos valstijos šitas teisės nuostatos, po to buvo atlikta peržiūra ir komisija padarė tinkamas išvadas komisijos pranešimo projektui mes galime iš esmės pritarti, o tai reiškia, kad pranešėjas gali pristatyti savo pranešimą paminėsiu informacijos prievolės. Informaciją reikės teikti vieną kartą, bus mažinama e, biurokratija, backloading, atidėjimai taip pat yra tinkamai suformuluoti, prieiga prie duomenų taip pat yra tinkamai suformuluota. Taigi mažos finansinės įstaigos, e, e, taip pat e, tarpuskaitos prievolės yra mm, mm, atšauktos, taip pat yra pakeitimai dėl tam tikrų bendrovių įvertinimo, tai yra alternatyvus investiciniai fondai ir taip ir kitos finansų įstaigos tinkamai yra pristatomos, neturime jokių kritinių pastabų, tiesiog norėtume, kad šitas ataskaita būtų tobulinama, sekretoriatas pateikė šitą ataskaitą 18 metų sausio pradžioje. Ir toliau reikia išsiaiškinti, ką būtų galima padaryti, padidinant teisinį uh, saugumą, taip pat e, trečiosios šalyse esančių finansų įstaigų e, statusas, taip pat e, įstatyminė atsakomybė, taip pat iškyla, išlieka klausimas dėl viduje atliekančių pervedimų, kai nėra kitos trečiosios šalies. Esame patikslinę tekstą šiuo atveju atveju dėl išvestinių produktų e, tarpuskaitos mes siūlome, kad daugiau būtų skatinamas ma, kitų sprendimų paieška, kadangi po šešerių metų nepasiekta jokios pažangos. Aš pritariu kolegoms, todėl mes numatėme tris variantus, kurie padidins spaudimą komisijai ir suinteresuotam šalims numatomos lengvatos mažoms finansinėms ir nefinansinėms įstaigoms. Taip pat yra aiškiai suformuluota nuostata dėl tarpuskaitos prievolės atšaukimo. Taip pat e, kalbama apie veiksmingą e, prieigą prie tarpuskaitos ir dėl terminuot tų indėlių ir taip pat, kas yra. Auf globaler Ebene notwendig zu sein. Keitimosi vertybiniais popieriais teisės nuostatų. Norėčiau priminti, kad 17 metų gruodžio 22 taryba politiškai susitarė, tačiau šitas susitarimas kai kuriuos aspektais yra neaiškus ir galbūt atneš papildomos administracinės naštos. Taigi, pateikus šitą ataskaitą, rinkos dalyviai ir toliau teikinėjo pasiūlymus, mes šitos pasiūlymus išplatinome, o juose yra kalbama apie informaciją arba OTC išvestinių produktų sutartis, apie vidaus sandorius Tiesiog nenorėčiau leistis į smulkmenas, norėčiau padėkoti komisijai, kolegoms, kurie bendradarbiavo ir tikiuosi, kad pranešimas bus kokybiškas ir kad jame mes atspindėsime sąžiningai visus jūsų pakeitimų siūlymus. Iki 26-osios dar galite teikinėti pakeitimus, o po to šešėlinių pranešėjų posėdėje ieškosime bendrų vardiklių ir bandysime formuluoti tekstą. Labai ačiū. Šešėliniai. Eko Fonsekė ir, ir e, socialdemokratų šešėlinis pranešės. Um. Ačiū pirmininkė, ačiū Vernė Vilmanė už tai, kas mano manimu yra puikus pranešimas, paremtas puikiu pasiūlymu iš Europos komisijos dėl visos eilės techninių klausimų. Man atrodo, vis tie papildymai, kuriuos padarė e, Werner Langen, turėtų būti sveikintini. Aš, aš, aš galiu paminėti gal tris, bet jų galima ir daugiau paminėti. Pavyzdžiui, sinchronizuoti, nu, įvesti ir sinchronizuoti tarpuskaitos prievolės sustabdymą, suspendavimą, mes tai turėtumėm savo um, pertvarkymo ir gelbimo pranešime, kad būtų didesnis spaudimas, institucinis padarytas, kad būtų rastas sprendimas dėl pensijų sistemų problemos, institu, institucionalizuojant mm, tos procesus, kad iš tikrųjų būtų pastumėtas tas klausimų sprendimas darbai toje srityje į priekį, pavyzdžiui, dėl FRAM principo. Uh, kad būtų skaidrumas. Aš, aš galiu ir toliau kalbėti, bet manau pagrindas yra puikus, kad susitartumėm dėl šio pranešimo. Aš tik norėčiau paminėti du prioritetus iš mūsų pusės, į ką reikėtų atidžiai pažiūrėti bendra taisyklė, tai iš tikrųjų tai yra tarpuskaitos prievalės taikymos rytis ir, ir su Emir Refitu, ką mes norime padaryti, kad nebūtų tokia situacija galiausiai, kur ta pagrind, pagrindinis tas tikslas yra užtikrinti, kad tarpuskaitos prievalė būtų pakankamai plati, kad būtų išplėsta ir, ir, ir apimtų tas rytis, kuriuose dar yra problemų, pakankamai greitai, kad nebūtų vėluojama siekiant to tikslo bereikalo. Ir dėl pensijų pusės, pavyzdžiui, aš nesu tikras, ar po tiek daug laiko, kai mums buvo skirka, kiek kiek buvo man skirta, dabar reikėtų siūlyti, kad reiktų dar dviejiem metam pratesti po trijų metų. Uh, nežinau, ar tikrai tokia turėtų būti ta dvasia. Reiktų siekti, kad tarpuskaitos prievalė būtų pakankamai plati. Taip pat yra klausimas, kaip skaičiuoti kai kurias ribas, kuomet jau tarpuskaitos prievalė įsigalioja, pradama taikyti, aš nežinau, ar trys mėnesiai metų matematiškai yra idealus variantas, <laughs> tikrai nesu tikras, ar tai bus galima tiek daug sumažinti biurokratijos naštą, trys mėnesiai iš dvylikos mėnesių, nežinau Yra ir kitų klausimų, dar vieną paminėsiu tą pačią dvasę. Tai yra klausimas, e, e, ką daryti su SSPE e, vertimo VP specialaus tikslo įmonių ir iš tikrųjų SSPA yra saugi ta savoka, gal reikėtų tiksliau apibriežti, apie, kokias, apie kokius subjektus eina kalba, kam nebus taikoma ta prievalė ilgų laikų laikotarpiu. Ir antras toks gal labiau techninis aspektas keliantis nerimą būtų. Mm, ataskaitose pateikiamos informacijos, duomenų kokybė. Čia, tai gerai, aš, aš, aš e, trumpiau kalbėsiu. Duomenų kokybė yra labai svarbus klausimas ir aš labai laukčiau komisijos minčių dėl esmos pranešimo, dėl duomenų kokybės, kad galbūt nereikėtų uh, išbraukti jų pasiūlymų iš, iš, iš Nevagė pranešimo. Na ir techninėme fronte reikėtų keturių dalykų dėl teisinių subjektų apibrėžimo. Tai būtų norma, kad tai būtų pirminėse teisės aktuose ir įtvirtinta. Ir manau, kad globaliai vertinant visą mūsų dvasę, visą darbo, tai būtų tinkama kryptis. Ačiū Keisvimbarnas. Ar... Aš irgi noriu padėkoti mm, Werneriui už jo darbą. Pranešimo projektas yra puikus mm, pagrindas tolesniems diskusijoms ir kaip kalbėjome mm, MIR komandoje, esu e, tikrai didžiuosi tais teisės aktais, kuriuos parengėme pirmą kartą ir, ir tai MIR tapo standartu visame pasaulyje ir dabar aš norėčiau užtikrinti, kad pakeitimai e, MIR vienas tekstui ir, ir tie techniniai sprendimai primti padidintų vertę ir išsaugotų tai, kas yra jau pasiekta. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Langentą savo pranešimą išsaugė. Taip pat dėl SPA klasifikavimo nefinansinių e, kategorijų, kad būtų galima toliau dirbti. Aš taip pat sveikinčiau tą darbą dėl EF, dėl to yra tikrai konstruktyvu ir uh, dėl um, FX fiziškai, kai met atsiskaitimo forwardų ir swapsų, aš irgi pasveikinčiau tą variantą. Toliau dėl privalomo delegavimo irgi labai svarbu, kad iš tikrųjų sistemos, sistemose viskas veiktų ir kad jų pinigai atsispindėtų savose ataskaitose. Ir aš nematau priežasties, kodėl reikėtų tokio reikalavimo netaikyti. Taip pat atsiskaitimas, ataskaitų informacijos pateikimas yra labai svarbu. Tai yra horizontalus klausimas. Iš tikrųjų, ir trips reikia atsižvelgti. Ir aš dėl um, komisijos pasiūlymų džiaugiuosi dėl uh, uh, tinkamumo patikrinimo, ar, ar, ar viskas yra gerai. Uh, mes galvojame, kad yra daug klausimų dėl nuseklumo, dėl efektyvumo, veiksmingumo, ar vertė papildoma sukūriama suinteresuotom šalims. Um, kartais visą ataskaitos nemažina naštos, nes nežiūrint visų geriausių ketinimų, ne visuomet gauname tinkamus duomenys, tinkamus tinkamais formatais ir tas lengvinimas naštos ne visuomet pasiteisinama. Taigi reikėtų žiūrėti į horizontalius tos tikslus ir, ir žiūrėti į bendrą horizontą. Tai jeigu pakanktų, lank, manau, reikėtų daugiau lankstumo, kad būtų galima paskui geriau integruoti tuos dalykus į ateities diskusijas. Toliau dėl MIFID 2, kuomet įsibėgės, galvojant apie įgyvenimo visą laikotarpį, kol kas dar yra pirminių tokių problemų. Tai labai tikiuosi, kad bus galima paskui pasiremti tomis diskusijomis mūsų šiame darbe. Ir Dar aš norėčiau dar porą dalykų paminėti, kodėl tų dviejų tekstų derinimas leistų užtikrinti sklandesnį šios ryties darbą. Reikia užtikrinti MIFIR mm, priekybos ir tarpuskaitos prievolės, reiktų išaiškinti, de, suderinti tas dvi pusės. Taip pat turime pavyzdžių, kuomet, pavyzdžiui, mažymo paslaugos po pardavimo galėtų būti irgi geriau suderintos. Dabar dėl informacijos pateikimo aš tikrai, kaip ir galite tikėtis, labai atidžiai stebėsiu darbą dėl pensijų fondų, ypač dėl to, kai pranešėjas pristatė taip pat ir smulkės finansinės sandorių šalis ir nefinansinės sandorių šalis. Iš tikrųjų, įvairiose vietose pasaulyje yra dirbama, tai reikia atsižvelgti į tai, kad mūsų subjektams, europiniams subjektams būtų sąžininkos veikimo sąlygos ir ten užtikrintos. Ir aišku, dėl mažų kitų subjektų, dėl um, pensijų fondų. Reikia įvertinti jų riziką ar tai, kad jie neįneša didelės rizikos į bendrą sistemą. Ir galbūt iš tikrųjų reikėtų galvoti, kaip tos kategorijos tarpusai yra panašios. Galbūt pensijų fondai galėtų atitikti ir tą ribą, jeigu atitinka tą ribą dėl smulkių finansinių sandorio šalių, galbūt galima būtų taikyti jiems tuomet tas išimtis. Galbūt tik stambesniems pensijų fondams reikėtų Europos reglamento taisyklės taikyti ir tada žiūrėti, kaip jie privalo dalyvauti tarpuskaitos prievalės vykdant. Tai aš manau, kad galvojant apie smulkesnius finansinius subjektus ir tą ribą, reikėtų galbūt tą ribą išgalvoti, kaip ją pritaikyti ir kitų tiems subjektams, kurie neįneša didelės rizikos į sistemą. Aš um, tikiuosi, kad su Werner Langenu toliau galėsime pasikalbėti tais klausimais ir juos išspręsti. Ačiū. Petr Ježek, Aldė frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui už pranešimo projektą mūsų frakcijai yra primtina pranešimo pasiūlyta, pranešime pasiūlyta kryptis. E, jie yra siekiama labiau nei komisijos pasiūlyme sumažinti sąnaudas e, e, rinkos dalyvių, taip pat palankiai vertiname <clears throat> tam tikrus atskirus pasiūlymus susijusius su, su vertybiniu E, su pavertimu vertybiniais e, popieriais. Ir mes tikimės, kad e, pasiūlytos priemonės leis toliau atlikti svarbės funkcijas pavertimo vertybinių popierių rinkose. Taip pat palankiai vertiname pasiūlymus atsisakyti tam tikrų išimčių teikti ataskaitas, kalbant apie išimtis siūlomas pensijų fondams, jos jau buvo minėtos pranešėjo. Ir kai kurių šešėlinių pranešėjų pritarime pranešėjo nuomoniai dėl to, kad šį e, klausimą reikia išspręsti, nepaisant to. Kivaizdu, kad per artimiausius mėnesius ar metus to nesugebėsime padaryti, todėl e, trijų metų e, išimties laikotarpis pensijų fondams ir tarpuskaitos prievalė manau, yra pats tinkamiausias požiūris, <clears throat> kuris yra taip pat e, labiausiai priimtinas rinkos dalyviams. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį pranešėjo ir jų paprašyti bei paklausti, kaip jie vertina tą situaciją, kuri buvo plačiai paminėta, kuomet e, dabartinės išimčių taikymo terminas baigia galioti rūpjūčio mėnesį mes nesugebėsime e, susitarti dėl e, MR peržiūros, taigi e, gali atsitikti taip, kad pateksime į teisinę aklavietę tam tikram laikotarpiu, kaip turime užtikrinti teisinį saugumo rinkų dalyviams. Manau, kad reikia ieškoti pakankamai skubaus sprendimo. Taip pat pritarėme mm, pasiūlytiems principams dėl tarpuskaitos mm, ir galime e, tačiau e, pasiūlyti tam tikrus e, patikslinimus dėl šių teksto nuostatų, taip pat kalbant apie privalomą keitimus informaciją dėl e, sviruojančių maržų mes taip pat galime pritarti teikiamiams pasiūlymams. Pritariu pranešėjui dėl būtinybės suderinti es taisyklės su kitomis pasaulinėmis jurisdikcijomis tam, kad išlaikytume vienodas konkurencinės ir veiklos sąlygas. Taip pat pagal EMIR mes turime suvienodinti atitinkamus e, reikalavimus rinkos dalyviams e, ir tikiuosi, kad pasieksime teigiamo rezultato bei nekelsime grėsmės emir principams ir standartams, e, kurie taip pat yra vertinami ir pasauliniu lygmeniu. Ačiū pirmininkė. Ponas Lambers. Labas rytas visiems. Iš tiesų turiu pasakyti, kad e, šiek tiek keistai jaučiuosi jau prieš dešimt metų. Krizė pasiekė savo kulminaciją, pametu, pamenu Vorino Buffeto žodžius, e, kuomet e, jis išvestinės finansinės priemonės vadino uh, E, masinio naikinimo finansiniais ginklais ir dabar šiomis iš, išvestinėmis finansinėmis priemonėmis yra prekiaujama biržoje vertybinių popierių ir jų apimtis e, vis didėja. Turime nepamiršti, e, kad čia kalbame apie rinką, kurios dydis yra daug didesnis, dešimt kartų didesnis E, už realią ekonomiką. Ponas Ježikas kalba apie tai, kad ta rinka reikalinga konkurencingumui stiprinti, apie ką mes čia kalbame. Aš nesu toks senas, tačiau kuomet pradėjau savo profesinę veiklą, tai mūsų ekonomika, jeigu teisingai pamenu, e, mūsų ekonomikoje tuo metu e, na, labai ribotas skaičius buvo švestinių vertybinių popierių ir ta ekonomika funkcionavo. Ir Kažkas dabar mus verčia manyti, kad e, be šio masinio finansinio naikinimo ginklo kaupimo mes dabar nesugebėsime užtikrinti ekonomikos veikimo. Ponas Jezekas kalbėjo čia apie tam tikrą naštą, e, vartoja šį terminą. Galbūt e, jūs galite tai vadinti našta, aš tai vadinu apsaugą, mums reikia apsaugoti visuomenę nuo šių masinio naikinimo finansinių ginklų. Vertindamas e, bendrasis tendencijas galiu pasakyti, kad neturėtume atsisakyti reglamentavimo, tačiau taikyti tikslingesnį reglamentavimą, nes nemanau, kad uh, švestinių vertybinių popierių rinkų visuma gali būti e, kažkaip naudinga visuomenė. Aš nesakau, kad e, e, jie nesudaro galimybių užsidirbti rinkų dalyviams, tačiau visuomenė jie nėra naudinga. Todėl aš palankiai vertinu Vernerio Langeno pranešimą ir, ir Bestov mes galim pritarti, tačiau reikia e, šiek tiek papildomos informacijos. Aš galiu paminėti 9 ir 10 pakeitimus, e, kalbant apie e, tarpuskaitos paslaugas teikiančių asmenų prievolės ir būtinybę deklaruoti jų interesų konfliktus galimus. <clears throat> Taip, taip pat, kalbant apie pavertimą vertybiniais popieriais, e, tai tam tikras priemonės su to susijusios mes neturėtume jų laikyti e, finansinio sandario šalimis. Taip pat, e, kad taikant įvairias išimtis finansinio sandario šalims, aš manau, kad e, tas sandorių mastas, kuriam taikomos išimtis Europoje, yra daug didesnis e, nei, pavyzdžiui, Junktinėje valstijoje, taigi turime iš naujo įvertinti taikomus kriterijus ir bet kokiu atveju e, siekti, kad būtų kuo mažiau leistinų išimčių. Dėl atsisakymo taikyti tarpuskaitos prievalę pritarėme pranešėjui Jau beveik baigiau, ponė. Aš ne vienintelis taip pat, kuris šiek tiek ilgiau uh, užtrunka siekdamas įsigilinti į smulkmenas. Taigi, <clears throat> turėtume leisti netaikyti tarpuskaitos prievolės tik tuo atveju, jeigu uh, tam egzistuoja pakankamai svarios priežastis. Uh, Priešingų atveju nematau priežasties jų atsisakyti dėl pensijų fondų prievalių. Aš laikaus tos pačios pozicijos kaip ir Jakobas. Joms buvo palikta pakankamai laiko pristaikyti prie situacijos ir čia manau, kad turėtume imtis pakankamai griežtų priemonių jų atžvilgių, nekantri laukiu įdomių diskusijų su jumis, Werneri, ir su kitais komandos nariais. Ačiū. Ačiū ponas Melten, FDD frakcijos vardu, ar yra salėje, ne? Pana mano taip pat nėra. Ponas Ferber. Ja, vielen Dank. Ačiū. Paminėsiu tik tai vieną aspektą, kuris jau buvo paminėtas anksčiau. Būtent kaip šita tarpuskaitos prievolės e, įdėgymą čia ir MIFID vertinsime. Kai MIFID mes priminėjame, tada buvo visiškai uh, paprasta. Sakėme, kad susijęsime su EMIR, o dabar EMIR keičiasi, todėl MIFID ko gero taip pat reikės keisti. Kadangi labai svarbu šios reglamentus suderinti Ir tuo metu apie tai buvo galvojama, kai buvo priminėjama MIFID direktyva. Galbūt dabar nėra koks nors tinkamas laikas apie tai kalbėti, tačiau galbūt reikėtų paraginti komisiją nutiesi tam tikrus tiltus su MIFID, kai EMIR įsigalios. Atsiprašau, kad aš e, reiškiu panašius samprotavimus ir pateiksiu atitinkamą pasiūlymą, siekdamas, kad šitais teisės aktai, šitie teisės aktai būtų sinchronizuojami. Ačiū. Komisijos atstovas taip pat atvyko. Patrick Pearson. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Mes džiaugiamės pranešėjo e, pranešimu iš tikrųjų yra jautrus, e, praktiškai gyvenimas ir žinoma buvo įdėta labai daug profesinės patirties ir pastangų. Labai malonu, kad pranešėjas supranta, jog reikės e, supaprastinti procesus, sumažinti administracinę naštą ir jis taip pat e, verčia manyti, kad artimiausių metų bus galima susitarti taryboje, ypač dėl suderinimo su MIFID, dėl pensijų fondų, manyčiau, kad viskas yra tikėtina, dėl pensinių fondų. Iš tikrųjų, iš tikrųjų labai svarbu. Clear. There is no single Kad A, kad būtų taikoma tarpuskaita, tačiau čia tokio vieningo sprendimo nebus, kadangi pasruosius penkerius metus mes dėrėjome su interesuojamitomis šalimis, kalbėjome apie ataskaitų teikimą ir galvojame, kad galima rasti sprendimą, kadangi valia yra rodoma, tačiau prireiks pakankamai daug laiko, to nepasieksime per vieną dieną. E, Sekretariato atstovai dalyvauja šioje diskusijoje ir mes manome, kad trys metai plus vieneri bus reikalingi dėl tarpuskaitos e, įskaitimo. Aš manau, kad visos finansinės įstaigos metų bėgėje turi apskaičiuoti ir išsiaiškinti, ar jos neperžengia maksimalių ribų. Todėl labai svarbu, pirmiausia, kad šitie skaičiavimai būtų e, savanoriški. Iš tikrųjų, nėra prasmės daryti šitas tas skaičiavimus privalomais, tačiau kitas dalykas, kaip mes patikslinti turėtume šitą tekstą, kad mažos e, suinteresuotos šalys arba e, E, sandorių šalis galėtų būti patenkintos. Kiti kolegos kalbėjo ir apie tai, kad finansinės įstaigos turėtų daryti tarpuskaitą, tačiau viskas priklauso nuo įmonės dydės, dydžio, kadangi maži bankos, bankai mažos finansų įstaigos, darydamos tarpuskaitai gali rizikuoti Tačiau šita rizika yra susijusi ne tik tai su A, nes vis tik tai su rizikos e, ribojimu, kadangi visos sutarties šalys turi pasirašyti sutartis ir jos turi taip pat numatyti tam tikrą maksimalę ribą kalbant apie nefinansinės įstaigas, ne bankus, ne finansų institucijas, išvesnėms pro, e, produktais numatant išimti dėl tarpuskitos. Iš tikrųjų, tai ko gero e, palengvintų jų gyvenimą dėl užstato ir visos finans sandorių dalis, kurios e, turi verslo santykius su e, kitomis sutarties šalimis, turėtų išspręsti šitą užstato klausimą. Iš tikrųjų, mes turime pirmiausia pagalvoti apie tai, ką konstruktyviai pasiūlė pranešėjas. Labai aiškiai pakeitimuose reikia pasakyti, kas yra atsakingas už duomenis, kurie yra pateikimi. Ar tai yra finansinės įmonės pačios, O jeigu tie duomenys, kurie pateikiami tai įmoniai, yra neteisingi, kas ta bus atsakingas? Ir penktas aspektas labai nežymus. SSPI išimtys. Taryba taip pat siūlo numatyti tokią išimtį, tačiau komisija puikiai supranta, kad praktikoje jos pasiūlymas gali sukelti tam tikrų uh, sunkumų, tačiau kitas dalykas, mums reikia būti kuo nuoseklesniems. Bet to AIF dėl e, fizinio turto įvertinimo ir iš tikrųjų mes e, džiaugiamės, kad parlamentas mini tą dalyką. Ferberis kalbėjo ir apie tai, kaip reikėtų sinchronizuoti EMIR į MIFID. Tai yra labai sudėtingas klausimas. Aš buvau atsakingas su MIFID ir aš tikiuosi, kad mes galėsime su parlamentu susitarti dėl šito sinchronizavimo. Iš tikrųjų, puikiai suprantame, kad praktikoje rinkoje iškyla sunkumų. Ačiū už jūsų užsakytas mintis. Mes, žinome, esame nusiteikę toliau aptarinėti ir bendradarbiauti. Werner, gavote labai daug e, komplimentų. Ačiū, dėkoju kolegoms už jūsų jų konstruktyvius pasiūlymus. Tema mums aktuali nuo 2009 metų. 2010 metais buvo pateiktas pirmasis teisės akto pasiūlymas ir džiaugiuosi, kad kolegija Svinburn ir toliau bendradarbiauja su mumis. Tuomet ji buvo puikiai šešėlinė pranešėja ir jinai į jį įdėjo labai daug profesionalumo. Šitos pasiūlymus mes pasižymėjome. Svarbiausi dalykai, kaip reikia vertinti pensinius fondus, apie tai turėsime tęsti diskusiją. Ar turi būti numatytos išimtis mažoms finansų įstaigoms, bet to reikės patikslinti tą informavimo priemonę, prievolę ir numatyti atsakomybės ribas. Ir taip pat reikės atsižvelgti į kitus aspektus dėl terminų ir dėl suderinimo su MIFID. Taigi dėkuoju Jums ir tikiuosi, kad vis dėlto mums pavyks sulaukus pakeitimų siūlymų nešaukiant daugybės šešėlinių pranešėjų posėdžių, taip kaip tai vyksta energetikos srityje, vis dėlto susitarti. Taigi dėkoju ir komisijai už konstruktyvų dialogą, kuriuo mes galime džiaugtis nuo 2010 metų. Dėkoju. Ačiū, Werner. Jūs iš tikrųjų paminėjote kad pakeitimus galima teikti iki vasario 28 darbo dienos pabaigos. 19 kovo bus aptarnėjami pakeitimų siūlymai, o po to balandžio 24 bus balsuojama. Kitas pranešimas Emir, tačiau jau kita, kitas aspektas procedūros ir uh, autorizavimo institucijos. Danuta Hubne pranešė. E, Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau uh, pradėti nuo pastaruoju metu dažnai, dažno pareiškimo mūsų pranešimuose. Tikrai dirbusiu labai gerai Europos komisijos parengtų pasiūlymų. Noriu už tai komisijai labai padėkoti. Uh, E, tie pakeitimai, kuriuos komisija pasiūlė um, dėl emir konteksto pakeitimų, tikrai e, eina gera kryptimi, bus daugiau europinio požiūrio, e, kalbant Europinės pagrindinės sandario šalis jų priežiūrą ir ypač galvojant apie esmą galės pripažinti trečių šalių, pagrindinės sandario šalies priklausant nuo tos sandario šalies sisteminės svarbą Europiniai rinkai, tai iš tikrųjų yra tas proporcingumo požiūris taikomas, kas yra labai gerai. Taip pat ką komisija siūlo dėl tų dviejų dalykų, aš, aš labai remiu ir aš norėčiau paminėti dar keletą dalykų. Uh, kas mano nuomonė yra labai svarbu šiame reglamente. Dėl kai kurių aš netgi judu į priekį, dėl kai kurių kitų momentų galbūt šiek tiek atitolsiu nuo komisijos pasiūlymo. Visų pirma, paminėčiau procedūras dėl trečių šalių, pagrindinio sanio šalių pripažinimo nesuteikimo. Tai yra tas garantijų mechanizmas, kuris yra reikalingas, jeigu kažkas pasisuktų blogą kryptim. Uh, Ir čia, aš manau, reikia aiškesnių kriterijų, kuriais būtų paremtas sprendimas neišduoti pripažinimo trečio šalies CCP, pagrindiniai sandorių šaliai. Ir tai, kas yra siūloma man atrodo, lyg ir būtų labiau taip um, paremta um, ne visiškai argumentuotų sprendimų, nepakankamai griežtais kriterijais paremtų sprendimų, reikėtų e, geresnės analijos, man atrodo, kad labiau būtų pasiremta įrodymais. Sistema turi būti patikima, aš manau, todėl reikia remtis įrodymais, turime informaciją ir kiek įmanoma reikia užtikrinti kad e, priimtas sprendimas nepakenktų Europos subjektams, klientams, kad duotų jiems naudos. Taigi, išvardėjau kai kurios elementus, į kuriuos turėtų atsižvelgti Centrinis bankas ir esma savo analizai, pavyzdžiui, pakeičiamumo galimybė mm, tarpuskaitos paslaugoms, jeigu yra ne, neduodamas pripažinimas, taip pat sandorių visos savybės, pavyzdžiui, jeigu yra mm, CCP kliringas, e, e, tarpuskaita dėl repo daroma, tai reikia žiūrėti likvidumą ir perkelimą, bet aišku yra ir kiti e, sandorių tipai, reikia į tai atsižvelgti. Toliau komisijai noriu paminėti galimybę įterpti kai kurios elementus, kurių tikslas būtų švelninti mm, sprendimo, nesuteikti pripažinimo poveikį, pavyzdžiui, klientams galbūt ir nariams adaptacinis laikotarpis galėtų būti skirtas. Taip pat komisija priimdama E, gyveninantį aktą galėtų pagalvoti, kaip esamos sutartys turėtų būti traktuojamos. Man atrodo, išlieka dar tas klausimas jau dabar galiojančių sutarčių. Klausimas, ką daryti su jomis, e, jeigu yra sprendimas, pavyzdžiui, nesuteikti pripažinimą pagrindinį sandorių šalį. Ir taip pat siūlau, kad tas pasiūlytas pripažinimas būtų, gal, būtų galima jo nesuteikti tik tai um, tarpuskaitą vykdančioms pagrindinės sandorių šalims iš trečių šalių, o ne e, vis visoms pagrindinio sandario šalims, kad būtų galima tokį momentą įterpti. Tai tas elementas dėrėtų su ta procedūra, kuri jau yra taikoma mm, leidimams, autorizavimui e, suteikti ar atimti. Toliau dėl esmos mm, priežiūros galių. Aš manau, kad mums čia reikia tokio tokios struktūros, kuri nebūtų visiškai nepriklausoma nuo visos esmos likusios, bet ji būtų susijęta su ta institucija aiškiai ir tokiu būdu būtų galima užtikrinti diskusijas pačioje esmoje, kas duotų irgi rezultatų atitinkamų kitose srityse, tai aš manau, kad reikėtų galvoti apie esmos tas galės dėl pagrindinių sandorio šalių tiek ES, tiek iš trečių šalių, kad viskas būtų apjungta. Uh, Ir aš manau, kad tas sprendimas galėtų veikti nepriklausomai nuo esu peržiūros. Aš manau, kad aišku, tai yra svarbu, bet reikėtų laikytis esamo e, 31 esmos reglamento straipsnio nuostatų. Aš čia siūlyčiau kad jį vykdytų e, savo galės tiek ES, tiek trečių šalių, pagrindinės sąjungos šalių atžvilgiu. Ir Dar į ką norėčiau sutelkti dėmesį, tai yra mm, centrinio banko galios e, šiuo atveju dėl pagrindinio sandorio šalių. Aišku, kad centriniai bankai turi būti įtraukiami į tos procesus, galbūt yra specifinės situacijos, kuomet pagrindinio sandorio šalių poveikis yra monetarniai politikai. Mm, aišku, yra ir kritinės situacijos, manau, tai irgi svarbu paminėti, bet bendrai vertinant centrinių bankų įgaliojimus, tai čia viskas kaip ir gerai, viskas pasiūlyme išdėstyta, bet aš manau, kad reikėtų gal truputėlį aiškiau apibriežti, kokios būtų centrinių bankų galios, kad būtų visiškai aišku, e, kada centrinį banką reikia įtraukti, vykdant pagrindinių sandoro šalių priežiūrą. Taip pat turime spręsti tą situaciją, kuomet būtų išsiskiriančios nuomonės e, tarp ECB e ir ESMOS. Aš manau, kad čia galėtumėm daug patikslinimo e, numatyti, daug specifinių taisyklių nustatyti, kuomet reikia bendradarbiavimo tarp ECB ir esmos, bet tai, aišku, reikia, aišku, kuomet yra skubi kritinė situacija, reikia pavesti kažkam galutinį atsakomybę. Aišku, tai nėra lengva, kadangi mes turime tokią situaciją, kuomet norime, kad ES institucijos būtų geros reputacijos, patikimos. Ir aišku, ESMA nusipelno visos pagarbos kaip agentūra. Tai aš nežinau, reikia galvoti, kaip tą klausimą tada išspręsti. Būčiau linkusi e, siekti, taikyti arba vykdai reikalavimus, arba pasiaiškini, kodėl jų nevykdai mechanizmą. Aš nežinau, bet aš džiaugiuosi, kad ir, ir komisijos kolegos dalyvauja posėdėje, nes mums reikia pagalbos iš komisijos akivaizdžiai šiuo klausimu. Uh, kad galėtumėm susitarti galiausiai parlamente, kaip tai suformuluoti, sudėlioti, kad nebūtų neieškumų, abejonių, kad neliktų. Ir ketvirtas mm, momentas, paskutinis, ką aš norėčiau pasakyti, tai yra dėl pereimo prie mm, naujo trečių šalių režimo. Kaip žinome, yra sprendimai priimti pagal anatvarką. tvarką kur 32 Afganistano šalis, jeigu teisingai pasakiau, jeigu teisingai identifikavome viską, buvo pripažintos. Nesu tikra. Gal apie 15 jurisdikcijų turbūt būtų taip su ekvivalentiškumo sprendimais. Aš darau prielaidą, kad to ekvivalentiškumo sprendimai dabar nesikeistų, bet būtų reikalingas tam tikras sprendimas laikotarpis, nes esma galbūt turėtų peržiūrėti pripažintas pagrindinės sandario šalis ir pažiūrėti, ar galima toliau judėti į priekį, ar reikia kažką daryti, tai tam reikėtų laiko ir aiškių procedūrų, kad nebūtų sutrikdytas bendras procesas. Ir aš manau, kad mes visi kartu galėtumėm paieškoti geriausių sprendimų. Na ir pats paskutinis dalykas tai yra E, Benedarbiavimas priežiūros rytyje, aš žinau, kad neužtenka šiaip gero benedarbiavimo tarp institucijų, tiesiog vien reglamento ribose. Esma kaip reglamente nustatyta, turi daryti tą, kas yra pasakyta ir manau, kad šio reglamentu mes turime sukurti prielaidas geram bendradarbiavimui tarp esmos ir e, Mm, centrinio banko ir tarp esmos ir trečiųjų valstybių reguliavimo institucijų. Ir aš manau, kad mums reikia gero tarpusavio supratimo memorandumo ir gerų bendradarbiavimo protokolų. Uh, tai būtų rimtas klausimas. Aš manau, reikia galvoti, kad be tokio proceso, kurio būtų galima užtikrinti gerus darbinius santykius kasdieninėme darbe, tai tikrai mm, nebūtų įmanoma užtikrinti gerą darbo gyvenant reglamentą. Reikia sukurti palankias sąlygas, kad bendarbiavimas būtų tikrai geras ypač galvojant apie tokias situacijas, kuomet bus skubiai spręsmas kritinės aplinkybės, reikės skubių sprendimų, tai tuomet, kai yra jau užsimesgęs geras bendradarbiavimas, tai pasitarnauja. Tai tiek norėjau jums visiems papasakoti. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Labai ačiū, Danutai. Dabar aš pasisakysiu kaip socialdemokratų šešėlinės šiuo klausimu sveikinu jūsų pranešimą. Džiaugiuosi tuo, kad e, jis labai dera su komisijos pasiūlymu ir aš tikrai galiu jums tik pritarti, kad jų pasiūlymas yra geras, subalansuotas. Mes esam tikri ir, ir tą jau sakėme, kad tas teisės aktų peržiūra dėl leidimų suteikimo trečių valstybių pagrindinio sanario šalims procedūrų e, peržiūra visą tą reikalingą ir dėl breksito, bet ir dėl to, kad labai sėkmingai vykdomos reformos dėl privalomų tarpuskaitos prievalių ir priežos viso proceso tikrai sėkmingai vykdomam, tai tame kontekste mes esame pasiryžę konstruktyviai dirbti ir toliau, kad mm, būtų galima sklandžiai judėti į priekį. Ir labai sveikinu tai, kad jūsų pranešimas parengtas tikrai per labai trumpą laiką, bet labai kokybiškai ir tai yra puikus pagrindas tolesniam bendradarbiavimui tam, kad būtų galima užbaigti tą teisėkurinę procedūrą iki metų pabaigos. Galiausiai jūs aptarėte visą eilę klausimų. Aš irgi gal laikysiuosi tos pačios tvarkos tuomet. Kaip jau sakiau, tikrai sveikinu tai, kad bendrai, manau, mūsų nuomonės labai panašios, galime detalės aptarti ir aišku, tada galiu atspindyti tai, kas frakcijoje mūsų buvo aptarta, bet mm, aš matau mm, jūsų pranešime puikų pagrindą mūsų konsensusui suformuoti. Mes tikrai sutinkame dėl jūsų pasirinkimo, kad reikia išsaugoti simetriją tarp ES ir trečių valstybių, pagrindinių sandorių šalių CCP. Mes Aišku, suprantame, kad tai yra skausminga taryboje, tačiau mes turime tai padaryti. Todėl labai sveikinu tai, kad jūs irgi patvirtinote tokį požiūrį. Dabar dėl jūsų e, konkrečių sprendimų dėl priežiūros komiteto. Tai, na, variantas. Ir tai būtų jungiamoji grandinė su ESOS peržiūra. E, Iš tikrųjų, gal galėtumėm padirbėti dar to klausimu. Aš, aš norėčiau užtikrinti, aišku, kad ir parlamento žodis būtų svarus, parenkant asmenį, kuris būtų atsakingas už tą darbą, kaip kad buvo ir kitų pasiūlymų atveju. Tai manau, galėsime dar padirbėti to klausimu. Dėl procedūros, kuomet nesuteikiamas pripažinimas, aš Labai sveikinu jūsų formuluotės ir jūsų vertin, vertinimą dėl to, kad reikia įvertinti sąnaudas ir naudą, tvarumą ir galimybę e, skirti tartų, kurie teikia e, tarpuskaitos paslaugas. Taip pat tas pereinamasis adaptacijos laikotarpis, visai tai yra pozityvūs elementai ir mes tikrai galime e, e, pritarti jūsų išsakytiems ketinimams ką jūs išdėstėte tuose pakeitimuose. Dabar dėl um, emitento centrinio banko. Jūsų sprendimas um, yra vienas iš variantų, kad reikėtų geriau suformuluoti tos ryties nuostatas. Mm, taip, kaip jūs sakėte, dar kol kas tai nėra jūsų pranešime, bet mes tikrai mm, atvirai svarstytumėm tą mm, mechanizmą, kuomet tikrai būtų galima galvoti, kad tai arba laikomasi reikalavimo, arba pasiaiškina subjektas. Taip, iš tikrųjų Būtų galima pasvarstyti tą variantą. Mes esam nusiteikę atvirai tuo klausimu. Dėl šios valstybės režimo, kaip jūs išsakėte, taip pat ir e, prilygintino e, reikalavimo laikymos lygio, e, ką jūs sakėte, tai tikrai Mes ne, teisingai nekvesionuojame esamų ekvivalentiškumo sprendimų, nes, bet aišku, mes negalime trukdyti ES tobulinti mechanizm, savo mechanizmus, todėl aišku yra ir, ir e, pripažinimo sprendimų peržos e, dar tas laikotarpis numatomas, kurį galime numatyti ilgesnį ar trumpesnį. E, paskaičiavę turbūt padarysime išvadą, kad reikia gal šiek tiek ilgesnio laikotarpio, nes reikia įvertinti visus aspektus, nes iš, iš tikrųjų tas procesas gali užtrukti ir keliarius metus. Tai žinoma, reikia pažiūrėti į tuos klausimus e, detaliau, kad užtikrintumėm, kad tas procesas būtų sklandus, perinant prie naujos tvarkos. Ir bet kokiu atveju reikia, aišku, atsižvelgti ir į išsakytą susirūpinimą ir iš kitos e, pusės Atlanto Mes žinoma mąstysime apie tai, kaip galėtumėm aiškiai pasakyti, kad mes tikrai nenorime reglamentuoti mm, amerikiečių ūkininkų, žemės ūkio, sakykime, išvesinių priemonių ir panašiai. Mes, aišku, galime žiūrėti įvairius tuos aspektus, kurie yra pasiūlyme, kaip jie dera ir kad būtų tas prilygintinas e, normų laikymasis. Žinoma, ES turi teisę gerinti savo priežiūros įrankius, e, tuo pat metu, aišku, išsaugodama tai, kas jau gerai veikia, e, tuos susitarimus, kurie jau, su, kurie jau yra sudaryti ir veikia. Uh, Tai, na, aš manau, kad taip čia galima įtraukti ir tą aspektą, ką Jūs paminėjote dėl um, bendradarbiavimo priežiūros rytyje. Manau, kad tikrai uh, konsensusui pagrindas yra tvirtas, mes galime kartu dar padirbėti, panalizuoti detalės, patobulinti tekstą ir, aišku, palaikyti dialogą su komisija ir taryba. Socialdemokratų frakcija. Uh, labai ryštingai nusiteikus yra pasiekti konsensuso ir judėti į priekį dar šioje kandencijoje, užbaigiant e, darbą teisė, dėl šių teisės aktų. Dabar Keis Wimborn, prašau. Ačiū pirmininkai, ačiū Danutė Hubner už atliktą darbą, nes e, jos e, pasiūlymas naudingi stiprinant, gerinant komisijos poziciją Ir aš negaliu pasakyti, kad komisijos pozicija pati geriausia, noriu apsiriboti e, trimis e, sritimis. Pirmiausia, sprendimų prieimimas, taip pat centrinio banko viršenybė e, ir trečiųjų šalių ekvivalentai bei atitinkami politiniai sprendimai. Naujasis priežiūros komitetas ir jo dizainas E, skiriantis, besiskiriantis nuo e, pagrindinių sandorio šalių kolegijos. Taigi man čia kelia susirūpinimą ta aplinkybė, kad e, ši institucija institucija gali e, savo nuožiūrę priminėti sprendimus dėl bendravimo su pagrindinėmis sandorio šalimis ir aš manau ir nemanau, kad esma kaip prižiūrinti institucija e, turėtų turėti tos priežiūros funkcijų. Manau, kad čia reikia tolimesnių diskusijų šiais klausimais. Taip pat e, būtų neblogai patikslinti sprendimų primimo procesą susijusius su trečiųjų šalių e, pagrindinėmis sandario šalimis. E, ar sprendimus turėtų priimti komiteto pirmininkas ar taip pat turi tam tikrų įgaliojimų ir kitos prižiūrinčios institucijos. Ir, tarpustos e, sandario šalis, kalbant apie centrinio banko situaciją. Čia man kelia taip pat e, nemažą rūpestį atitinkami pasiūlymai, nes e, pagal juos galima vietuoti tam tikrus potencialius sprendimus ir globaliai veikiančios sandario šalis, čia gali būti tarpusavį susijusios ir leidžiant Centriniam bankui vietuoti tam tikrus sprendimus susijusius su pasaulio nemasto veikėjais tikrai kelia nemažą rūpestį, nes niekas to e, nenorėjo, niekam to nereikėjo, skaitant e, Junktinių valstybių centrinį banką. Taigi, E, atitinkamas nuostas pažeidžia tam tikras galimybės e, e, tarpuskaitos sandorio šalims veikti, ypač tos nuostatos, kurios susijusios su keitimo maržomis. Taip pat e, turiu tam tikrų pastabų susijusių su nuostatomis, kurios išeina už emir ribų. Kalbant apie trečiųjų šalių centrinius bankus ir jų vaidmenį, reikia išsiaiškinti, <clears throat> kas prisijima riziką e, už e, sandorio, pagrindinių sandorio šalies patvirtinimą trečioje šalyje. Jeigu ateityje, pavyzdžiui, e, Anglijos bankas turėtų priimti atitinkamus sprendimus e, arba JAF e, sandorio šalių ir JAF federalinio rezervo banko tarpusavio santykiai čia taip pat kel, kelia nemažai klausimų. Pabaigai noriu e, paminėti problemas susijusius su sandario šalies ir jurisdikcijos tarpusavio santykių. Mes tris metus diskutavome, tačiau pasirinktas diskusijų pagrindas nebuvo tinkamas e, e, ir e, iš tiesų dabar dar nesame galtinai nusprendę, kokia trečiosios šalies pagrindinė sandario šalis galės būti pripažįstama kaip ekvivalentas ES pagrindinė sandario šalį. Manau, kad tos diskusijos turi ir toliau tęstis ir turime diskutuoti labai apdairiai, atsargiai. Vakar labai ilgai diskutavome su CFTC ir, ir E, jie iš tiesų bandė paaiškinti, kad mes vadovaujamės tarpusavio pasitikėjimo principu ir nenorime dvigubos e, priežaros ir kontrolės. Turime ir toliau vadovautis e, būtent tokiu požiūriu, siekiant toliau vystyti verslo pasaulio mastu. Taigi, manau, kad Danutos pastangos šią linkmę yra labai naudingos ir aš manau, kad tai jos e, paskatins vykstančius procesus, ypač susijusius su 22 straipsnio A dalimi, nes komisijos pasiūlyme aš pasigendu tam tikro aiškumo e, vertinant trečiųjų šalių CCP tikrai yra E, sudėtinga žvelgti aiškius praktiškus vertinimo kriterijus. Iš tiesų nemanau, kad e, tam tikros politinės nuostatos iš tiesų susijusios su alokacija bus e, naudojamos praktikoje, todėl apie jas ilgiau nekalbėsiu. Manau, kad esma privalo atlikti praktinį šių politinių nuostatų e, pritaikomumo įvertinimą ir labai palankiai vertinu pranešėjos pasiūlymą numatyti tam tikrą pristaikymo laikotarpį, tačiau turime aiškiai suvokti, kad skirtingos vertybinių popierių rūšis labai smarkiai skiriasi savo specifiškumu, todėl e, tam tikras sandorio e, perkelimas arba sandorio šalies e, vienos perkelimas iš vienos vietos į kitą gali sukelti papildomų grėsmių, todėl manau, kad čia reikėtų pasirinkti labai apdairų požiūrį, tačiau bet kokiu atveju likščiolinės Danutas e, pastangas aš vertinu labai aukštai, manau, kad galėsime toliau konstruktyviai bendradarbiauti šiame procese. Čia iš tikrųjų mes e, FTS jų posėdėje jau turėjome progos e, paaiškinti savo pozicijas. Peter Jacek. Ačiū Roberto. Norėčiau padėkoti pranešėjai už pranešimo projektą ir už puikų bendarbiavimą. Rengiant jį, kalbant konkrečiai apie pranešimo tekstą, reikėtų pasakyti, kad pranešimas yra suderintas, jame atsižvelgime į pačius svarbiausius komisijos pasiūlymo aspektus Tiesiog norėčiau paminėti keletą dalykų, kurie iš tikrųjų mano manimu svarbus ir mes juos aptarnėsime ateityje. Dėl Europos lygmens priežiūros CCP kontekste labai svarbu, kad iš tikrųjų būtų užtikrinta atitinkama e, vyriausybinė priežiūros struktūra. Iš tikrųjų reikėtų užtikrinti kuo didesnę europinę priežiūros dimenciją. Taip pat reikia užtikrinti sąsajas su ta veikla, kuri yra susijusi su įsas peržiūra. Taip pat turime pagalvoti apie kitą variantą. Pavyzdžiui, pagalvoti apie CCP priežiūros struktūras. Ir aš manyčiau, reikėtų pagalvoti apie naujausius, visiškai naujus sprendimus dėl valstybių priežiūros. Pritariu, kad reikalingi kriterijai, kurie nustatytų tą lygį, pagal kurį uh, į kurį pagal tam tikrus kriterijus patektų tam tikros valstybės. Ir tada būtų ga, galima užtikrinti ekvivalentiškumą. Tačiau šitas sprendimas neturėtų būti politiškas, jį priimant reikėtų pasitelkti objektyvius kriterijus. Atsižvelgiant į specifines Europos sąlygas, reikėtų atitinkamai peržiūrėti CCP priežiūros nuostatas. Jau kiti kolegos minėjo, kad mes susitarėme su vis partneriais visame pasaulyje ir šitie pokyčiai ES lygmenių turėtų nepakenkti mūsų globaliems partneriams. Žinoma, labai svarbu suderinti nukreipti tinkamą linkme mūsų priežos mechanizmus ir turėti omenyje, kad priežos institucijos globalių mastų taip pat galėtų tinkamai vykdyti savo veiklą. Iš tikrųjų, aš laukiu ir tolesnių diskusijų šiuo labai svarbiu reglamentu. Lamberts. Ačiū. Ačiū Danutai už šitą e, pranešimo tekstą. Iš tikrųjų labai svarbu, kad pagal šitą reglamentą būtų numatyta labai griežta ir veiksminga finansinių sistemų priežiūra. Tai reiškia, kad reikalingas europinis požiūris, o esma, žinoma, gali tiesiog atlikti tik tai parengiamąjį darbą, kuris tiesiog bus įtvirtintas sprendimais valstybių narių lygmenių, tačiau šita priežiūra turi būti tinkama ir pakankama. E, Centrinio emitento bankų įtraukimas galėtų padėti užtikrinti tinkamą pusiausvyrą, apie kurią kalba komisijos pasiūlymas. Labai svarbu, galvojant apie pinigų politiką, nereik, nereikėtų ko gero skubėti. Komisijos pasiūlyme yra numotamos ir dabartinio sistemos arba priežiūros sistemos silpnosios pusės ir todėl CCP priežiūra yra labai svarbi ES finansų sistemos stabilumui apskritai. Labai svarbu pasiūlyti proporcingus pasiūlymus, tačiau nurodant kriterijus, pagal kuriuos CCP patektų į keturias skirtas kategorijas ir pagal tas kategorijas komisija pasiūlytų įgyvendimo teisės aktą dėl šitų atskirų kategorijų institucijų priežiūros. Todėl reikėtų paieškoti tokio sprendimo, kuris tiesiog būtų atsparus bet kokiems pokyčiams. Tačiau mes nemanome, kad pasiūlymtas sprendimas iš tikrųjų palengvins visus sprendimus, tuo labiau, kad esma taryba gali užginčinti bet kokius komiteto sprendimus. Todėl būtų ko gero nenaudinga ieškoti tarpinių variantų, tai reiškia, kad padidėtų administracinė našta ir tada dar sunkiau būtų galvoti apie tolesnę esmą veiklą. Taigi mes esame nusiteikę konstruktyviai toliau dirbti su jumis ir siekti bendros parlamento pozicijos. Ar dar yra šešėlinių pranešėjų, kurie norėtų kalbėti? Jeigu netumėt komisijos atstovas person. Dėkuoju, pirmininkai. Turbūt nereikia nei pabrėžti, koks svarbus yra šis pasiūlymas. Nes tikrai svarbu galvoti, kaip visa rinkos infrastruktūra veiks ateityje. Mums reikia pažangos, mums reikia aiškumo mūsų įmonėms, kaip galima greičiau. Aš noriu pasveikinti pranešėją, ponę Hubner, su pranešimu ir pasiūlytais pakeitimais komisijos pasiūlymui. Mes galvojame, kad jie tikrai apmastyti, aktualūs, protingi, tikrai patobulinantis mūsų pasiūlymą. Tai yra puikus pagrindas tolesniam darbui. Europos komisijos pasiūlymas buvo absoliučiai būtinas, kad būtų galima pagerinti, patobulinti pagrindinio sandario šalių iš už ES ribų um, priežiūrę, kai jos nori ateiti į mūsų rinką ir pasiūlyti finansinės paslaugas ES mm, tikrai būtina buvo pagerinti ES, Junginės Sąjungos šalių priežiūrą. Trys pastabos. Visų pirma, džiaugiuosi, kad komisija paremė pagrindinės komisijos pasiūlymo savybės Ir tikrai pranešė pabrėžė, kad reikia, kad mūsų centriniai bankai turėtų labiau įsitraukti prižiūrint pagrindinės sandaros šalis. Ir kaip europinės ir neeuropinės pagrindinės sandaros šalis veikia europinė sistema. Mūsų centriniai bankai yra atsakingi už monetarinę politiką, už finansinį stabilumą, likvidumą, mokėjimų sistemas, finansinių rinkų reguliuotojai vien patys negali ir neturėtų prižiūrėti pagrindinės sandaros šalių be centrinio banko dalyvavimo dalyvavimo. Aš nežinau tokios valstybės šioje planetoje, kur taip yra daroma. Mes pasižymėjome e, pranešėjos pasiūlymus, kaip reikėtų pagerinti sprendimų prieimimą dėl veto, kaip galėtų tai veikti geriau. Taip pat įdomus pranešios pasiūlymai, e, kaip reikėtų žiūrėti tą principą, kad arba e, prašantis pripažinimo įvykdo reikalavimus, arba pasiaiškina, kodėl ne. Antras dalykas. E, dabar džiaugiuosi, kad pranešė remia mūsų mintį, kad ne Europinės nesąjungos šalis į dvi pakopas reikėtų skirstyti dvi kategorijas - sisteminės svarbos ir nesisteminės svarbos. Tai yra proporcinga, atspindi riziką mūsų finansinėms rinkoms ir mūsų finansiniai sistemai. Ir gerbiamas pirmininkė, kaip jūs ir pats sakėte, mm, tas palyginimo, pal, palyginamo lygio reikalavimų vykdymas, tas mechanizmas būtų labai svarbus, kad iš tikrųjų būtų laikomas reikalavimų ir kad būtų galima užtikrinti, kad sistema veiktų geriau nei dabar ir galėtumėm padėti ir ne europinėms pagrindinio sandario šalims veikti. Taip pat pranešė savo išnamą rašte pažymi, kad dabartinės tvarkos e, pagrindinis trūkumas dėl sisteminės svarbos pagrindiniams sąjungos šalims, yra, kurios veikia ES, problema yra ta, kad yra pernelyg daug pasikliaunama trečių šalių valdžios institucijų darbo. Ir pranešė pabrėžė, kad finan, ES finansų rinkos stabilumą reikia užtikrinti per ES įstatymus, kuriuos reguliuotų re, mūsų reguliavimo institucijos ir prižiūrėtų ES institucijos. Ir parlamentas, taryba, Europos komisija, Europos reguliavimo institucijos. Atvirai sakant, aš net ir ne, aš, aš ne, ne, nežinau, kaip kas nors galėtų paprieštarauti tokia požiūriui. Taip, girdėjome tam tikro triukšmo iš um, kitos Atlanto pusės, bet vienas iš mano kolegų man priminė, na, viskas susiveda į Gertrūdą. Gertrūdą iš Šekspyro. Uh, Hamlet buvo parašyta, kad Lady Dors per daug protestavo, kai Gertrūda vis kartojo kažką, tai iki tiek kartojo, kad patikėdavo pati, kad ji yra teisi. Taigi, ta Gertrūda. Mes galvojame, kad tas pasikeitimas nuomonėmis padeda mm, viską išsiaiškinti ir, man atrodo, nuraminti tuos triukšmančius balsus. Taip pat pasižymėjome, kad pranešėja remia tą reikalavimą, kad mm, pagrindinės antras šalis iš trečių valstybių turėtų teikti tam tikras paslaugas, siūlyti tam tikras paslaugas Europoje. Tai iš tikrųjų labai svarbus momentas. Jeigu galvojame apie tai, kad kyla pavojus Europos stabilumui, tai pranešios tie pasiūlymai yra labai svarbus dėl to, kaip tos sprendimus priimti, įvertinant alternatyvas, kainą, um, sutarčių tolesnį gyvenimą, adaptacinį laikotarpį. Ir aišku, visuomet ant kortos pastatyta Europos finansinių žinkų stabilumas ir ES valiuta. Į tai reikia atsižvelgti. Aiškiai reikia pasakyti, kad koks komisijos sprendimas turės būti pateiktas Europos parlamentui ir tarybai spręsti. Komisija negali priimti sprendimų šios rytėje be parlamento ir tarybos indėlio. Čia, kad viskas būtų aišku, norėjau tai pasakyti. Uh, Šešėlinė pranešėja ponė Svimbarn iškėlė klausimą dėl ekvivalentiškumo sprendimo. Aš visiškai sutinku su ponė Svimbarn komentarais. Tikrai yra skirtumas tarp ekvivalentiškumo sprendimų, kuriuos priėmė komisija dėl, ir dėl ekvivalentiškumo, dėl kitos valstybės reguliavimo ir priežios. Čia eina kalba ne apie ekvivalentiškumą. Šis pasiūlymas kalba apie tai, kaip mes prižiūrėsime atskirus subjektus iš trečių valstybių, kurios nori ateiti į mūsų rinką ir e, užsimti verslus su mūsų kompanijomis, finansinėmis įstaigomis ir mūsų piliečiais. Ir čia aš negalėčiau patvirtinti. Kiek aš žinau, Europos komisija neturi jokių ketinimų m, keisti, peržiūrėti ar naikinti galiojimą galiojančius ekvivalentiškumo sprendimus. Čia jokių pasikeitimų nėra. Dėl trečių valstybių taisyklių jokių pasikeitimų nenumatyta. Ne, mirė nėra pakeitimų kol kas nėra jokių pasikeitimų tame pasitikėjime, tame bendradarbiavime su trečių valstybių reguliavimo institucijomis, kurį mes dabar turime. Tai mes nematome poreikia tą daryti. Mm, galbūt ekvivalentiškos sprendimai galėtų būti peržiūrimi po šio sprendimo prieimimo, pirmininkė, kaip sakėte, bet visų pirma, tas sprendimas turi įsigalioti. Tada reikės bent šešių mėnesių, kad galėtume pasiūlyti deleguotą aktą. Tada parlamentas ir taryba turės pakomentuoti dėl to akto tada reikės 12 mėnesių, kad tas deleguotas aktas įsigaliotų. Tada reikės žiūrėti, ar reikia adaptacinio laikotarpio. Gerbiamas pirmininkė, aš galiu garantuoti, kad iki to laiko aš jau būsiu išėjęs į pensiją. Aš duodu jums garbė žodį. Su didžiuliu susidomėjimu klausiausi pranešėjos pastabų dėl valdymo ir esmos tikrai labai geri pas, pasiūlymai. Čia mėkulpa, aš iš dalies esu atsakingas už tai, ką surašiau. Nežinau, kaip pasiaiškinsiu žmonai, stengiuosi padaryti, kas yra geriausia, bet ką pranešėjas sakė, aš stengiuosi, kad būtų viskas kaip galima geriau, aiškiau. Iš tikrųjų, atsižvelginti dabartinį esmas reglamentą, negalima to padaryti, tai nėra tiesiogiai susijęs su ESMA peržiūra reglamento. Tikrai esu labai dėkingas už pranešėjos pasiūlymą dėl europinių pagrindinių šalių priežiūros gerimo. Taip yra sudėtingos diskusijos su valstybėmis narimis, jeigu tokia institucija kaip ESMA gaus daugiau galių, kažkieno galios um, bus sumažintos. Tačiau viskas susumuojant, mūsų pasiūlymas, pranešėjos pasiūlymas. Uh, mūsų manimų duos daug daugiau negu tie individualus komponentai. Ir tai mes labai lauksime Europos parlamento tvirto palaikymo, užtikrinant, kad esma turėtų visus reikalingus išteklius ir personalą, kad galėtų atlikti savo užduotis ateityje. Ačiū. Much, Ačiū, pana Pirsonai. Danutai žodis. Labai trumpai pirmininkė, nes e, jau turėtume svarstyti kitą pranešimą. Noriu padėkoti visiems taip pat ir komisijai. Turbūt e, daug diskusijų vyksta, e, tačiau dar daug laiko liko iki galutinio termino pateikti pakeitimų pasiūlymus. Turime visi siekti sklandaus sprendimo primimo proceso, nes tai yra silpnoji vieta tvirtinant ES teisės aktus, ypač e, teisėkuros pasiūlymus tvirtinant, kurie skirti finansų sektoriui. Siekiant teisinio aiškumo, patikimumo šios sistemos, kurią sukursime, tai norime užkirsti kelią visoms įmanomoms grėsmėms, kadangi šis uh, Ši sistema iš tiesų yra labai svarbi, gali būti naudojama pasauliniu lygmeniu. Tikiuosi, kad e, sugebėsime šią dvasę išlaikyti tolimesnėje diskusijoje, jeigu ir priimant galtinius sprendimus dėl visos sistemos struktūros. Ačiū, diskusija, manau, parodė, kad e, esama plataus politinio pritarimo E, komisijos pateiktam pasiūlymui, nes pranešime yra e, paliekami, išlaikomi visi svarbiausi komisijos pirminio pasiūlymo bruožai, e, tvarkaraštis dabar, kurį pristatysiu, yra štai toks pranešimai. Pranešimų teikimo terminas baigėsi kovo 26 dieną 2 val. po pietų, kad galėtume prieš Velykas dar paskelbti pakeitimus. Pakeitimai bus svarstami balandžio 24 dieną. Balsuosime gegužės 16. Visiems ačiū. Dabar Perėsime prie kito darbo atvarkės klausimo, tai yra bendrasios diskusijos dėl trijų nuomonių dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo, pranešė Keis Vimborn, jums žodis turime dirbti spėriai, nes vertimas baigsis 12 val. 35 minutės. Ačiū pirmininkė, manau, E, pamėginsiu kalbėti. Trumpai noriu padėkoti kolegoms už pakeitimų pasiūlymus. Džiaugiuosi matydama, kad e, buvo išlaikytos ir patos dauguma nuostatų pateiktų pirminėme pranešimo projekte ir aš e, tikiuosi, kad diskusijos dėl biudžeto vykdymo patvirtimo nepersipinsiu su ESO peržiūra. Uh, nepaisant to, kad čia svarstame trijų skirtingų institucijų biudžeto vykdymą, daug bendrumų išvelgiu pateiktose pakeitimuose, juos trumpai pristatysiu. Daugumoje pakeitimų minima ir pabrėžiama šių institucijų e, rolė po krizės, siekiant e, apsaugoti vartotojus ir užtikrinti suderinamumą. Labai svarbu, kad esai e, ir toliau būtina vadovautis šiomis gairėmis savo veikloje. Taip pat pabrėžiama, kad e, agentūroms reikia skirti tinkamą finansavimą, kad jas galėtų vykdyti savo funkcijas. Taip pat aš pritariu minčiai e, ir galimybė pasvarstyti, ar negam būti paieškoti vidaus rezervų. E, ponės Gigalt ir ponė Kapil teikia šiek tiek kitokio pobūdžio pakeitimus. Pono papadimulio pakeitimui pritariu, kuriame yra siūloma atlikti reguliarų agentūrų veiklos vertinimą. Vertinu pakeitimus kaip rimta parama siekiant e, glaudėsnio šių institucijų tarpusio bendarbiavimo bei bendarbiavimo su nacionalinėmis e, atitinkančiam pobūdžio, atitinkamo pobūdžio institucijoms. Džiaugiuosi pono mano pateiktų pasiūlymų kad būtina didinti tarpusavės pasitikėjimą ir pono Viegas pasiūlymų, kurios siekima užtikrinti nepriklausomumą dėl skaidrumo ir atskaitomybės. Stiprinimo buvo pateikti keli pasiūlymai susijęs su informatorių geresnė apsauga, jie jau dabar yra įgyvendinami šią instituciją arba greitų laikų bus pradėti įgyvendinti, nepaisant to keli konstruktyvus pasiūlymai buvo pateikti, pavyzdžiui, dėl posėdžių transliavimo internetu, jeigu įmanoma, dėl lengvesnės prieigos prie dokumentų. E, ne tik e, parlamento ir tarybos atstovams, tačiau e, tinkamais atvejais taip pat ir visiems ES piliečiams. Kalbant apie visų trijų institucijų biudžeto vykdymo patvirtinimą, yra raginama laikytis suteiktų įgaliojimų pagal atitinkamus reglamento nuostatas e, ir e, pirmojo ligmens pokyčius. Taigi e, pritariu pono Langen ir pono mano pakeitimams dėl AJOPA biudžeto vykdymo patvirtinimo, tačiau e, e, tie pakeitimai turėtų taikomi visoms trims institucijoms prieš e, paminint atitinkamus skundus, kurie buvo gauti dėl AJOPAS ir kitų institucijų mūsų pranešimą. Aš manau, kad jie turėtų būti išnagrinėti šiek tiek išsameu. Taigi nekantriai laukiu visų šešėlinių pranešėjų komentarų ir E, kitų pasiūlymų susijusių su kompromisiniu pakeitimu projektais, kuriuos e, neseniai visiems išsiuntinėjome, nekantri lauktelės nuglaudos bendrabiavimo ir balsavimo kitą savaitę. Ačiū Tomas man žodis. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti Kei. Iš tikrųjų puikiai padirbėjo ir pakeitimų siūlymai atsispindi ir kompromisiniuose siūlymuose. Iš tikrųjų labai svarbu, kad EBA veiksmingai naudotų lėšas ir kad taip pat būtų atsižvelgiama ir į persikelimo kaštus, kuris įvyks po Brexit. Iš tikrųjų labai svarbu laikytis įgaliojimų, nereikėtų jų plėsti ir taip pat labai svarbu įgyveninti tas užduotis, kurios buvo numatytos pagal teisės aktus. Iš tikrųjų, manau, kad proporcingumas vaidina labai didelį vaidmenį, apie tai yra kalbama tavo kompromisiniam pasiūlyme. EBA vaidmuo stiprinant tarptautinės priežiūros instruktūras, bendradarbiavimas tarp nacionalinių priežiūros institucijų yra labai svarbus aspektas. Iš tikrųjų, kad EBA taip pat e, turėtų labai plačius įgaliojimus gauti ir kaupti informaciją. Dėl AJOPA siekiant e, apginti vartotojų interesus ir apsaugoti nuo sisteminės rizikos, reikėtų prisiminti audito rūmų tyrimą susijusius kartu su AJOPA ir e, audito rūmai konstatavo, kad viskas buvo atliekama tinkamai. Tai atsispindi metinėje biudžeto ataskaitoje. 40 procentų buvo finansuojama iš ES biudžeto, 60 procentų iš valstybių narių e, įnašų. Ateityje reikėtų pagalvoti apie šitą santykį Nes kartu su Langan manome, kad Ajopa turėtų laikytis tam tikrų nuostatų, ypač išryškinant pirminės teisės e, prerogatyvą. Ir trečia, dėl esmą. Finansų sistemos stabilumas nekelia problemų, tačiau kita vertus, kaip yra laikomasi įgaliojimų, kitas dalykas, kaip yra skatinamos investicijos ir kai yra piknaudžiavima rinka, reikėtų ypatingai aktyvaus esmo vaidmens ir žinoma reikėtų geresnio bendradarbiavimo siekiant e, sustiprinti kapitalų rinkos sąjungą. Tai turėtų vykti palaipsniui Aš pritariu šiam pranešimo projektui ir aš manau, kad pavyko surasti bendrą vardiklį. Baji. Oui, merci, Ačiū pirmininkė. Trumpai visų pirma dėkoju pranešėjai už atliktą darbą. Noriu priminti, kad socialdemokratų frakcija yra labai svarbios trys priežos institucijos europinės, kad būtų galima užtikrinti geresnę kontrolę ir skaidrumą Europos finansų sistemos. Todėl mes esam pateikę visai lę pakeitimų, kurie pabrėžia, kad šios trys institucijos atlieka labai svarbės funkcijas ir, ir mes galvojame, kad reikia jiems, joms suteikti tinkamus išteklius, kad jos galėtų įvykdyti savo pareigą, savo darbą atlikti deramai ir pranešėjo, aš kad tai sakė, aš irgi noriu pabrėžti, kad mm, svarbus yra skaidrumas atliekantas misijos, taip pat ir prioritetas vartotojų apsaugai turi būti akcentuojamas. Tos trys institucijos yra labai svarbo, svarbios, nes jos užtikrina a, ir tą saugų kanalą, apsaugoti e, sistemą. Čia yra labai svarbių elementų, ką Jūs paminėjote, mes prisijungėme prie, prie viso to, ką Jūs sakėte. Ačiū. Merci, Mr. Klintz. Klintz. Ačiū, pirmininkė. Jeigu vertėjai jau e, turės išeiti, tai tuomet aš patęsiu angliškai. Daug kas, ką aš čia skaitau, buvo jau referuota kolegų. Mes kalbame ESA dabartinėje e, sistemoje, tačiau reikėtų galvoti apie visų trijų priežas institucijų ateitį. Keit jau kalbėjo, kad šitos institucijos turi užtikrinti konvergenciją valstybių visi narėse ir tiesiog apsaugoti vartotojo interesus. Kalbant apie pirmąjį tikslą, ko gero pažangos pasiekta, tačiau nepakankama ji. Ir todėl komisija pasiūlė pakeitimus dėl šitų e, atsakomybės dėl biudžeto vykdymo ir dėl šitų kaštų priežiūros išlaidų priežiūros, tai audito rūmai konstatavo, kad jos veiksmingai dirbo ir kad biudžeto perkelimas buvo vykdomas tik tai pagristais atvejais ir kad tas perkelimas neviršijo maksimalių sumų. Tačiau e, duodant užsakymus, kas yra iš tikrųjų, yra tokių agentūrų silpnoji pusė. Šios trys agentūros dirbo puikiai, be priekaištų. Žinoma, EBA praeitie pasiekė rezultatų, kurie po tam tikro trumpo laiko tarp pasirodė buvo pakankamai nepakankami. Bet, bet to, pavyzdžiui, EOPA taip pat neužtikrina nuo tos konvergencijos, kurios mes tikėjomės. Taigi čia šioje srityje taip pat reikia daug ką nuveikti. Iš tikrųjų reikia pagalvoti apie komisijos pasiūlymo principus dėl šitų agentūrų veiklos sustiprinimo, dėl persikėlimo į Paryžių. Iš tikrųjų, kaštai kol kas yra neaiškiai, neaiškus, neaišku, kas juos padengsi, galbūt Mišel Barnier, dėrėdamasis su Junktinės karalystės vyriausybė, bus e, sėkmingos ir duos apčiopiamų rezultatų dėl konkrečių kolegės, kolegų pateiktų pakeitimų siūlymų. Svimborn kai kuriuos pakomentavo, iš tikrųjų šitie pakeitimai yra tikslingi. Mes taip pat manome, kad reikėtų siekti daugiau skaidrumo ir atvirumo Tačiau aš manyčiau, kad reikėtų vadovautis proporcingumo principu. Negalima reikalauti kiekvienam piliečiui daugiau skaidrumo. Tiesiog e, e, e, ezoje daugiau skaidrumo, tai reikš ir daugiau administracinės naštos. Dėkoju, papadimulis dabar. Viskas trim penkias einam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 Tačiau kita vertus mes pateikėme ir pakeitimo siūlymų, kuriais siekime dar daugiau skaidrumo, dar daugiau atskaitomybės ir žinome, norime užtikrinti, kad šitų trijų agentūrų darbas būtų kuo efektyvesnis. Mes manome, kad reikia atlikti e, patikrinimus, išsiaiškinant, ar tinkamai yra naudojamos lėšos ir jeigu bus numatyta papildomų e, užduočių, tai tuomet tai turėtų būti atspindėta ir biudžete. Labai svarbu, kad šitos trys agentūros laikytųsi Europos audito rūmų rekomendacijų, tačiau šitos trys uh, E, institucijos turėtų bendradarbiauti tarpusavyje ir stiprinti bendradarbiavimą su atitinkomis nacionalinėmis tarnybosmis. Labai svarbu stiprinti demokratinę atskaitomybę, siekti, kad šitos agentūros bendradarbiautų ir taip pat bendradarbiautų su giminingomis institucijomis ir kad tinkamai atstovautų mūsų piliečių interesams.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 šitam e, pasiūlymo projektui priešingai negu kompromisiniams pasiūlymams. Tiesiog mes šitas agentūras įsteigėme. Joms suteikėme labai plačius įgaliojimus. Jūs Okay, jūs ir jūs balsuo, balsavote už ir mes visi tuomet sutarėme, kad Visos agentūros veikia pagal mūsų suteiktus joms įgaliojimus, tačiau niekas nesugeba įrodyti, kad jos viršio įgaliojimus. Mes užtikrinome, kad šitos agentūros būtų atskaitomingos parlamente. Dimitrov jeigu jūs, ne, jums nepatinka tam tikri veiksmai,